Colleagues, <laughs> Can I bring the meeting to... Gerbėjai kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pernėme prie kito darbos vargės punkto, tai yra prie pirmininko pranešimų. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pristatyti koordinatorių posėdį, kuris vyko spalio 14 dieną priimtus sprendimus. Vidaus vandenų transporto priemonės e, socialistai pateiks, e, rengs e, du pranešimus šiuo klausimu nuomonė dėl pasiūlymo, dėl reglamento, dėl finansinių taisyklių taikomų e, bendravimo ES biudžetui. Pirmininkas parašys biudžeto komiteto pirmininkui laišką. dėl Europos komisijos e, galutinių ataskaitų dėl e, jūrų saugumo agentūros, EPP čia bus atsakinga. Toliau metinės komisijos, Europos komisijos metinės at, veiklos ataskaitos, AKR, rengs pranešimą ir koordinatoriai nesijimė jokių veiksmų dėl kitų dokumentų. Taigi Cezaro ir uh, geležinkelio agentūros klausimai. Čia mes rengsime. Uh, praneš, bendrą pranešimą, kuris apims ir kitas, kelias kitas agentūras. Toliau klausimai dėl delegacijų. Dėl delegacijos, dėl mūsų išvykos mes galime važiuoti tik tai kovo 24 e, dieną į Madeirą šeši nariai gali vykti į uh, tą vizitą. Vakar vykęs koordinatorių posėdis. Buvo nuspręsta rengti tik tai uh, nuomonę dėl rotacijos sistemos ir ją parengs EPP frakcijos atstovas. Matija Groš, ko gero, bus atsakyta, atsakinga už uh, priekybos apivartinės taršos leidimais e, klausimą. Kitas klausimas prie dviejų nebuvo priimta. Toliau geležinkelių transportos atokiausios regionuose šie koordinatoriai nusprendė, kad e, mums reikėtų per kitą vieną iš kitų mūsų komiteto posėdžių surenkti e, prezentaciją dėl šio tyrimo, dėl trimo šių klausimų. Toliau mes nusprendėme nepritarti žimtumo komiteto prašymą pritaikyti 51 taisyklę, bet nusprendėme, kad galime būtų taikyti 50 taisyklę 8 straipsnio 1 ir 2 daliai. Ir sekretariatas taip pat buvo paprašytas panagrinėti galimybę surinkti klausimus šią temą. Be to mes pagalbėjome apie e, ATL sistemos pritaikymą aviacijos sektoriui. Tai tiek apie pastrusius du koordinatorių posėdžius. Ar norėtumėt ką nors paklausti? Ne, tuomet mes tęsime darbą. Ir dabar periname prie balsavimų. Ar visi turite savo korteles? Ar dėjote jas į balsavimo pratus? Jei jau esat pasiruošę, galime patikrinti, kiek yra salėje narių. Na ir be abejo, šis patikrimas yra skirtas tam, kad išsiaiškintume, ar EPP frakcijos narių nebalsuos per daug. Na, šiuo metu viskas atrodo gražiai. Ar visi balsavote, visi paspaudote mygtukus? Gerai, balsavimas baigtas tuomet. Štai tokia yra situacija. Panašu, kad viskas klostosi gerai kol kas. Čia buvo tik patikrinimas. Gerai, tikriname, tikriname dar kartą, kad EPP nebūtų per daug, taigi balsuojame dar kartą. Tikrai būtų labai, labai keista, jei būtų per daug kitų frakcijų narių. Gerai, viskas gerai. Gerai, taigi. Taigi aš jau pasiruošiu dabar pulti tuos, kurie e, įeis į salę įpusėjus balsavimui. Taigi, integruotų siuntinių pristatymo rinka ES elektroninės prekybos augimui skatinti. Mūsų pranešėjas yra ponas Dantan. Pirmiausia, pirmasis pakeitimas. EPP paprašė balsuoti dėl skirų jo dalių. Pirmoji dalis, kuri prasideda žodžiais, pripažįsta, e, jog yra svarbu. Taigi, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis Ar reikia balsuoti dėl antrosios dalies? Taip, gerai, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Patvirtinta. Toliau, antrasis pakeitimas, ponios Lichtenberger, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 16 už 20 prieš atmesta. Aštuntasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. B kompromisas, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Taigi toliau mes periname prie C kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septynioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. D kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 24. pakeitimas, prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. 25 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 47. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Ar galime balsuoti dėl 40, pakeitimų nuo 48 iki 55? A, ne, 50 kitoks. 48 už, prieš, susilaikė. 50 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta galutinis balsavimas ir prašau balsuoti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. 37 balsavo už. Taigi šis dokumentas patvirtintas vienbalsiai. Taigi sveikiname poną Dantaną. Nebejoju, kad lygiai taip pat gražiai balsuosite dėl ketvirtojo geležinkelių paketo. Toliau. Jūrų erdvės planavimas, ponios Maisner pranešimas. Pone Kun, prašau, tik aš užsidėsiu ausinės, gerai? Norėčiau pakomentuoti du pakeitimus, kuriuos aš pats pateikiau dėl deleguotųjų teisės aktų. Tai yra 209 ir 212 pakeitimai. Aš abu juos atsiimsiu, nes formuluotė formuluotę patikslino pranešėja. Aš pripažįstu, kad pranešėja teisi čia. Pripažįstu kolegės Maisner darbą. Taigi 209 ir, ir 212 pakeitimai. That, Dėkoju, Werner. Dėkoju. Na kągi, pirmasis pakeitimas yra lingvistinio pobūdžio, todėl perėmė prie 11 pranešėjus. Kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau 83, kas už, 82. Pirmiausia, gerai, 82. Kas už, kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Prašau balsuoti. 82 pakeitimas. Jo siūloma papildyti tekstą. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 83. Kas už? Iš naujo. 83 už. Dėkuoju. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 13. Iš Envi komiteto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 12. Pranešėjos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau periname prie 85-ojo. Taip, taip, taip, 85-as. Pone Kumut sakos. Taip, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 86-asis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 87-asis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime. 87 pakeitimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Taip, tuomet balsavimas baigtas. 27 už 10 prieš. Patvirtinta. Kelkite aukščiau ir aiškiau rankas. NV14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 88. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 29. Žuvininkystės komiteto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 89. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 90. Lingvistinio pobūdžio. Toliau 91. ir 30. Dėl abiejų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 92. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. NV15 pakeitimas yra kalbinio pobūdžio. Trečiasis kompromisas, aš nežinau, kas nutiko pirmam, antram kompromisui, bet trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Šimtas antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. Žuvininkystės. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 103. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas šeštasis pono Vandalino, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas septintasis, šimtas aštuntasis, jie identiški, kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas devintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta. Žuvininkistės komiteto 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 110. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. 110 pakeitimas. Man atrodo, kad patvirtintas. Bet akivaizdu, kad kelti rankas jums nėra lengva šį rytą, taigi prašau balsuoti. 110 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 111. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Iš naujo pradedame. Mes jo pri, Įtikink savo kolegas kelti rankas. 111. Kas už? A, dabar matau. Šimt... Kas prieš? Susilaikę. Vis tiek pasitikrinsime balsavimo rezultatus dėl šio pakeitimo. Taigi tikriname, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 112. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 113. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Taip, taip, todėl kad liberalai pasuko kitą linkmę. Gerai. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Taip, išduodu savo uh, paslaptis. 116. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 117. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 118. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 119. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Devintasis kompromisas turėtų dabar būti. 149 pono Vandalino pakeitimas. Ar suradot, kolegos? 149. 149. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 150. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Pasitikrinkime. 150, man atrodo, kad buvo atmestas, bet balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Gerai, kad pasitikrinome. Gerai, toliau 26 pakeitimas atkrenta, toliau perėdame prie 45 žuvinkistės komiteto. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46 iš to paties komiteto. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 27. Pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 126, e, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 154, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 156, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 30 pakeitimo iš Envi komiteto. Ir jis turėtų papildyti dešimtąjį kompromisą Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Akivaizdu, kad e, puikus mūsų santykiai su Envi komitetu šią savaitę. Toliau, 50. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 170 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Toliau 11 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 38 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 175 atkrenta. Toliau periname prie 39 pranešėjus. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 44. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 40. Kas už, iš Envi komiteto, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 41. Kas už. A, nereikia dėl jo balsuoti, atsiprašau. 180 pakeitimas ponio Degrandės, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 181 ir 43 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 181 ir NV komiteto 43 pakeitimai, dėl jų balsuojame kartu, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. Labai nedidelė balsų persvara. Toliau, 182, kas už, kas prieš susilaikę, pasitikrinkime. Pasitikrinkime, balsuojame, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 183. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 144. Kas už? Atsiprašau, pasistaisiu pirmininkas. 44. Sendai komitetų kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 184. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 185. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 186 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 186 pakeitimas. Tikriname. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Atmesta. NV45. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Peš komiteto 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47 ir 187, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, ar ne? Gerai, puikiai padirbėta, ponia Vandalinai. 188, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV46 už, prieš, susilaikė, atmesta. 56. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48. ir 189. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 12. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 197, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 198 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 52, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 59. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. NV 50. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie 20, 200 komp, uh, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 201, 202, 203, kar, dėl jų kartų balsuosime, nes kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. kažkas gal suprato, kas čia įvyko. Toliau, 204. Pone Danelis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinti. 205. kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 206. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 62-63, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Man atrodo, kad tas irgi atkrito, bet panašu, kad jisai vis tiek viena per kitaip e, atkrito. Toliau, 208, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 207, kas už. 208 buvo patvirtintas. seven forms. Yeah, doesn't say in my list, but okay, I'll take. Na kągi, gerai, 207 tai reiškia, kad atkrenta, bent jau jūs taip teigiate. Toliau, 209 buvo atsimtas. Taigi dabar perėdame prie 210. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 211 atkrenta. 213 atkrenta. 212 atsimtas, 214 atkrenta, 215 atsimtas. Six adopted. No. No. Right. So we vote. Na kągi, gerai. 211 pakeitimas. Kas už? 211 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 213. Kas už? Kas prieš? Tension. Kas susilaikė? Atmesta bet kuriuo atveju. 212 buvo atsiimtas. 214. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 216 toliau. Taip? Taip, 216. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 217. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pradedame balsavimą. Tikriname elektroniškai. 270 pakeitimas. 217, atsiprašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 20 už, 19 prieš. Teisingai pastebėta, ponė, ponė Grošai. Dabar pamečiau, kur esame. 55 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 218, 219. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 220-221, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 222, kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 225, kas už, kas prieš. Susilaikę atmesta. 56, kas už, kas prieš. Susilaikę patvirtinta kiti du atkrenta, žuvininkystės irgi atkrenta pakeitimas, dabar 227. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 57. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 228. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 58 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Žuvininkystės pirmasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Envi pirmasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Žunkystės antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 65 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Žuvininkystės trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 67 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68 kas už, kas prieš, Susilaikė patvirtinta. 69. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Žodininkistės ketvirtasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Žodininkistės penktasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Žodininkistės šeštasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis žunkystės, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Žunkystės aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 73. kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Šabininkystės dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Endi ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Žuvininkystės vienuoliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Žuvininkystės dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Žuvininkystės tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 75. kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Envi šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Žuvininkystės penkioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Envi septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šunkysė 16 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuonioliktasis žuvinkystės kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas 77 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. Žuvininkystė 19 kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. Envi 9 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 78 kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. N20 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Žemininkystės 20, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Žemininkystės 21, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Envi 11, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Žemininkystės 22, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Žuvinkystės 23. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Man atrodo, kad e, žuvinkystės komiteto nesiseka šiandien. NB12. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 24. Žuvininkystės. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Man atrodo, ponas Kun yra slaptas žvėjys. 79 kas už. Susilaikę atmesta. Žungysė 25 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 60 kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. 59 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 62, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ir galiausiai 65 žuvininkystės pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, irgi atmesta. Galutinis balsavimas, ponios ir ponai, pradame balsuoti. Yes, Has everybody voted? Yes. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 7 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Dabar teisėkuros rezoliucija, prašau balsuot dėl jos. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 7 prieš, niekas nesusilaikė. Irgi patvirtina, patvirtinta. Sveikiname ponę Maisner. Next is Mr. Rubik. Uh, Brian. Sorry, Jazeen. Uh, I just wanted to make a short Gesina. Norėjau trumpai padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Iš tiesų, pranešimą renkti nebuvo lengva, nes tai yra naujas dalykas, ta infrastruktūra yra nauja mintis ir žuvinkistės komiteto požiūris buvo visiškai kitoks, dėl to jo ir nepatvirtinome ir tiesiog norėjau paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Aš pati esu žuvinkistės komitete pakaitinė narė. Tai tiesiog norėčiau dar kartą visiems padėkoti ir laukiu tolesnių žingsnių. Ačiū. Okay, thank you very much. That's very unusual. Puiku, dėkoju. Labai neįprasta, kad čia taip su žuvininkistės komitetu atsitiko. Dabar pono Rubiks pranešimas dėl regioninių kokybės ženklų geriausios patirties siekis kaimo ekonomikoje. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Septynioliktasis Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. 19 pakeitimas. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Pakeitimas 19. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dvidešimtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Dvidešimt pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinkime, tikriname 29 pakeitimą. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Atmesta. 30 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 31 kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname 31 pakeitimą nėra aišku. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Lygus balsų skaičius. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname 32. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 34. Gerai, tikriname 33. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Baigiamas balsavimas. Vėlgi, tas pats balsų skaičius ir atmetamas yra šis pakeitimas. 34 čia buvo, ar trečiasis. 34 dabar, kas už? Kas prieš? Tikrinsime ir 24, nes niekas jau nekelia rankų. Prašau balsuot. Dabar EPP vienu yra per daug. Dabar viskas tvarkoj, baigiamas balsavimas. Gal ir praeitą kartą tai buvo patvirtinta. 35 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 36 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis kas už, kas prieš, susilaikę, tikrinsime. Antrąjį pakeitimą prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Dabar trečiasis, kas už. Kas prieš? Tikriname trečiąjį pakeitimą, prašau balsuot. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, Tikriname. Penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Ačiū. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas pono Benijono, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Galutinis balsavimas, prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 35 už, 4 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikiname poną Rubiksą. Patvirtinamas yra jo pranešimas. Yes, yes, yes, you can. Could I ask people to leave quietly, please? Prašau kolegų išeiti iš salės, ko galima tyliau. Thank you. Is... Kitas darbo tvarkės klausimas, nekontroversiškas, pono Laitvido pranešimas dėl leistinų atmenų ir didžiausių leistinų masių. Pranešimo projektas, kurį panešė, prane, parengė ponas Laitvidas. Dabar palauksiu, kol salėje įsivyraus tyla. Ponios ir ponai, man labai patinka, kai salėje vyksta tik vienas posėdis. Jeigu kiti nori renkti kitus posėdžius, galite tą daryti už salės ribų. Kad mes galėtumėme toliau renkti savo posėdį. Prašau, ponė Lightfried. Ačiū, ponė pirmininkė. Net nežinojau, kad šis pranešimas yra kontroversiškas, kol man to nepasakėte. Bet labai džiaugiuosi, kad pasakėte, tai žinosiu dabar, kad jis yra kontroversiškas. Kolegė, Gerbiami kolegos, iš tiesų man aš labai džiaugiausi, kai sužinojau, kad perimsiu šį pranešimą. Iš vienos pusės dėl to, kad tema yra labai įdomi, o iš kitos pusės dėl to, kad, kaip jau minėjo ponas pirmininkas, yra įvairių požiūrių į šią temą. Tačiau man atrodo, kad mes atradome tarsi bendrą požiūrį čia Europos parlamente. Prašau mane pataisyti, jeigu taip nėra, tačiau, kiek aš atsimenu, kol svarstėme šį pranešimą, niekas iš pat pradžių nebuvo labai susižavėjęs šiuo e, teisėkuros akto pasiūlymu. Ir čia yra puikus pavyzdys, kaip neturėtų būti rengiami teisės aktai ir kokie jie neturėtų būti siunčiami į Europos parlamentą. Ir būtent tiek kol kas komentuosiu šią temą, o dabar dėl paties pranešimo. Tai yra labai įdomus teisės aktas. Jis įtakoja kai ką, ką aš pats norėčiau at, at, atmesti. Kai aš e, pradėjau dirbti Europos parlamente, aš susidūriau su bendru interesu ir tas bendras interesas buvo kelių transportą padaryti kiek įmanoma eko, ekologiškesnį ir kad skirtingos transporto rūšis būtų traktuojamos nevienodai šią prasme. Ir šitas susitarimas man per tos 8,5 metų, kiek aš čia dirbau, pasitvirtino. O prieš kelis mėnesius pas, prasi, a, pastebėjome kažkokias tendencijas, kurios prieštarauja šiam, šiai pozicijai. Yra patvirtinta baltoji knyga, kur bandoma e, e, kalbėti taip pat apie, ne tik apie kelių transportą, bet ir apie e, vandens bei geležinkelių transportą. E, nežinau, kodėl taip atsitiko, kodėl pasikeitė komisijos pozicija. E, man atrodo, kad dabar ta pozicija neatspindi transporto politikos, kurios reikia Europos Sąjungai, tai atspindi lobistų interesus, lobistų interesus, kurie ta, tarnauja uh, atskiroms transporto sritims, bet visiškai neatspindi viešojo intereso, tai yra e, mūsų piliečių interesų. Aš e, iš esmės pakeičiau visą komisijos pasiūlymo turinį. Komisijos pasiūlymo turinio esmė ir visos e, kalbos aplinkui, tai tuščios kalbos nelabai e, galėjo mums padėti, nes e, komisijos pasiūlymas buvo leisti tarp valstybių važ, važinėti ilgoms ir sunkioms krovininiams transporto priemonėms. O tai skiriasi nuo dešimtmečių e, komisijos pozicijos. Jeigu pasižiūrėtume į komisijos pasiūlymą, o, o tokio pasiūlymo dar nesu patyręs, gerbiami kolegos, e, iš tiesų netgi galima aiškiai perskaityti, kad anksčiau buvo tokia pozicija, bet kai kurios suinteresuotosios šalis įtikino komisiją, kad situacija pasisi, pas, pasikeitė. Nežinau, kas yra tos suinteresuotos šalis, bet tai tikrai nebuvo ekologinės organizacijos Tokia yra priežastis, dėl ko pasikeitė visas scenarius. Taigi, ką aš konkrečiai siūlau? Aš siūlau kad ne, nebūtų galima leisti, e, kad ateityje nebūtų leidžiama didelioms krovinėms transporto priemonėms važinėti tarp valstybių Europoje. Toliau kitas dalykas kai kurie e, tokie nedrasus komisijos pasiūlymai dėl e, saugumo reikalavimų, dėl geresnio e, svorio matavimo. Iš tiesų aš pasiūliau, kad ateityje skiriant daugiau laiko pasiruošimui, tos saugumo nuostatos turėtų būti privalomos, ypač kalbant apie sunkias svorės transporto priemonės. Tai yra labai svarbus aspektas, yra labai svarbu, kad e, sunkiasvorės transporto priemonės privaloma tvarka e, laikytųsi atitinkamų saugumo nuo, nuo, nuostatų. Ir taip pat yra labai svarbus mm, sunkiasvorių transporto priemonių masės e, kontroliavimas, kurį turėtų atlikti e, atitinkamos institucijos. Ir čia vėlgi iškilo klausimas, kokie yra moksliniai tyrimai. Ir aš turiu pakankamai duomenų, kad moksliniai tyrimai palaiko mūsų poziciją, kad galima ateityje e, įvesti privalomas svorio nuorodas e, sunkia svorėse transporto priemonėse ir tokiu būdu būtų galima netgi apsaugoti kitus eismo dalyvius, nes dažnai net yra neaišku, negalima įvertinti, kokio sunkumo yra ta transporto priemonė, kuri yra kelyje. E, dėl komisijos siūlomų priemonių aš e, joms iš esmės pritarčiau, tačiau e, keista, kad ir, jau dabar yra direktyva, kurie kalba apie tas nuostatas ir kalba apie tai, kokio ilgio galėtų būti atitinkama įranga sunkia svorėse transporto priemonėse, bet atrodo, kad šitas pasiūlymas tarsi kilęs iš kito komisijos generalinio direktorato, taigi komisija galėjo kažkaip susiderinti savo pozicijas. Ir Ir aš pabandžiau e, suderinti tas nuostatas, kad jos e, atitiktų e, viena kitą. Taip pat teigiamai vertinu tas priemonės, kurios siektų e, pagerinti degalų sąnaudas įprastinėse e, krovininėse transporto priemonėse. Ir aš čia išplėčiau e, komisijos pasiūlymą, pasiūliau e, techniškai neutralų degalų taupimo e, būdą, pavyzdžiui, hybridinės transporto priemonės, tačiau atvirai galiu pripažinti, kad ir mano e, pasiūlymą dar būtų galima koreguoti, kad būtų galima pasiekti kažkokių optimalių rezultatų, rasti optimales galimybės. E, ponios ir ponai, čia aš pristačiau savo pasiūlymą, savo pasiūlymo projektą. Žinau, kad gerbiami kolegos, o ypač šešėliniai pranešėjai, e, turi kitokį požiūrį kai kurios dalykus šiame teisės akte ir žinau, kad galiausiai mes vis tiek turėsime rasti kompromisą, kurį palaikytų didžioji parlamento narių e, dauguma tam, kad pasiektume optimalaus rezultato Europai. Europai turiuomenyje Europos ūkiui, Europos ekonomikai, bet taip pat e, e, kalbu apie optimalų rezultatą kaiminėms valstybėms, taip pat optimalų rezultatą e, tiems, kurie gyvena prie judrių gatvių, e, prie judrių kelių, taip pat e, optimalų rezultatą mokesčių mokėtojams, nes negalime reikalauti, kad mokesčių mokėtojai mokėtų už infrastruktūrą, kuri tik tai pasitarnaus tam, kad tam tikros transporto bendrovės E, padidintų savo pelną. Iš tiesų, girdėjau, kad vienos valstybės narės atstovas, kuris labai teigiamai vertina šį pasiūlymą, sako, kad mokesčių mokėtojai turės sumokėti apie 40 milijonų eurų, o Pelnas kai kurių transporto bendrovių būtų apie 10 milijonų eurų iš to. Taigi matome, kad šie interesai pasiskirstė nevienodai ir aš bandžiau kažkaip pagerinti tą situaciją. Ir nepaisant to, kad kai kurių šešėlinių pranešėjų nuomonė, nuo, nuomonės nuo mano nuomonės skiriasi, nepaisant to mes vis tiek konstruktyviai ir puikiai dirbome ir norėčiau visiems padėkoti už tą konstruktyvų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pripažinti, kad tie pasiūlymai, kuriuos mes jau aptarėme ir kuriuos šiandien nepaminėjau, e, man yra prasmingi ir aš manau, kad galiausiai mums pavyks pasiekti gero kompromiso, kol kas dėkoju. Dėkoju ponui Leichfriedui, toliau ekonominio ir socialinio reikalų komiteto vardu kalbės ponas Ranučiarė. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Aš rengiau pranešimą ekonominių reikalų, ekonominių socialinių reikalų e, komitete nuomonę dėl šio pasiūlymo. Šią nuomonę mes svarstėme plenarinėme posėdėje, kuris vyko Liepos mėnesį ir jį buvo patvirtinta vienbalsiai, taip nėra, neatsitinka dažnai. Skaitydamas jūsų pranešimą, aš pastebėjau, kad nemažai pasiūlymų atitinka ir mūsų nuomonę. Pavyzdžiui, kai jūs kalbate apie papildomą svorį, ponas Leitfridas e, savo pakeitimuose uh, įveda naują e, apibrėžimą, tai yra alternatyviais degalais varomos transporto priemonės. Ir mes remiame šį pasiūlymą, nes remiame e, neutralumo, transport, neutralumo principą transporto srityje. Toliau, ten, kur kalbama apie deleguotusius aktus, čia yra gan sudėtingas klausimas ir nebejoju, kad jūsų komitetas labai atsargiai at, at, svarstys jį. Nesigilindamas į detalės, norėčiau trumpai paminėti kelis klausimus ir tikiuosi, kad aš galėsiu prisidėti prie jūsų diskusijos. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš e, tai tokį klausimą. Jis beje nėra paminėtas jūsų pranešime. Tai yra pasiūlymo 16 straipsnio B dalis. Ir ten kalbama apie e, įvairią rūšį transportą e, ir ten leidžiama transporto priemonėms, kurių ilgis yra 40-45 pėdų, pėdų leisina padidinti masę iki 44 e, tonų. Mes manome, kad šią iš, e, nuostatą reikia taikyti ir toms transporto priemonėms, kurios turi dvi ašis. Šia kalbama tik tai apie penkia ašės transporto priemonės, o 90 procentų visų transporto priemonių turi būtent dvi ašis. Ir mes manome, kad tai, ši nuostata bus naudinga vežėjams, nes jie neturės keisti savo automobilių parko. Antra pastaba yra susijusi su, su taip vadinamaisiais mega uh, sunkvežimais, sunkvežimiais. Mes žinome, kad tai yra kontroversiškas klausimas, uh, kai kas pasisako už, kai kas prieš uh, šios didžiuosius sunkvežimius. Ir jūsų pranešėjas, ir jūs norite, kad ateityje visi vežėjai turėtų lygias veiklos sąlygas. Ir gali atsitikti taip, kad, kad jei šie, šios transporto priemonės iš pradžių bus naudojamos tik tai vežimuose tarp dviejų valstybių norių, po to gali atsitikti taip, kad ši praktika išplis ir po visą Europos Sąjungą. Mes, esame, mes manome, kad Europos komisija turė, turėtų leisti valstybėms narėms apsispręsti pačioms. Jei valstybės narės turi šioms transporto priemonėms e, tinkamą agent, e, infrastruktūrą ir e, gali užtikrinti atitinkamą saugą, tuomet ne Europos komisija turėtų riboti tokių valstybių narių galimybės naudoti šias didelės, didelės transporto priemonės nes toks kišimasis pažeistų subsidiarumo principą. Aš turiu kitų pastabų, bet matau, kad man skirtas laikas baigėsi. Taigi čia ir baigsiu ir dar kartą norėčiau padėkoti pirmininkui ir komiteto nariams. Dėkuoju. Got... Dėkuoju. O dabar, kai uh, perėsime prie užsirašysiu pasisakyti, sąrašas yra ilgas ir suteiksiu tris minutės e, kiekvienam šešėliniam pranešėjai ir po to po dvi minutės visiems kitiems norintiems pasi pasisakyti. Kramer, Mr. Van Dalen as, as the shadows, and then I've got Mrs. Waltman Cole, Mrs. Foster, Mr. Ertug, Mr. Rike, Mr. DeBacker, Mr. Higgins, Mr. Back. I don't think that leaves many. Na, man atrodo, kad visi užsirašėte kalbėti. A, ponas Groš dar neužsirašė. Gerai. Gerai, atidžiai stebėsime jį, ar laikotės jums skirto reglamento. Pona Savama, EPP frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju pranešėjui už jo darbą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ponas Leitfridas uh, 80 ar 85 procentus jam skirto kalbėjimo laiko paskyrė da, tam klausimui, ar leisti super dideliems sunkvežimiams važinėti valstybės narėse ar ne. Ir tai aiškiai parodo, kad šis klausimas yra pats svarbiausias. Mes turime ir kitų gerų dalykų, kurios susijęs ir su degalų naudojimo efektyvumu, ir su svorio jutikliais, ir su aerodinaminėmis savybėmis ir įrenginiais. Rengi, Visi šie dalykai yra svarbus komisijos pasiūlyme, bet aš norėčiau daugiausia kalbėti apie tarp valstybinį transportą, tarp valstybinius vežimus. Mes žinome, kad krovinių gabenimas ateityje didės labai sparčiai ir ženkliai. Mes žinome, kad tose šalise, kur, kur naudojami yra šiek tiek ilgesni sunkvežimiai. Tai yra sunkvežimiai, kurie turi e, daugiau ašių. Tenai labai smarkiai suma, e, sumažėja CO2 išmetimai. Kai kurios šalis naudoja tokius sunkvežimius jau e, keli dešimtmečiai. Be to žinome, kad tai yra labai ekonominė prasme naudinga priemonė. Be to žinome tikrai, kad šios transpo, didesnės transporto priemonės nekelia problemų saugumui. Bent jau tą matome iš, iš tyrimų atliktų tose valstybėse narėse. Ir svarbiausia yra tai, kad mes tikrai žinome, kad tose šalise taip pat labai aktyviai naudojami yra geležinkeliai Suomijoje, pažiūrėjau, tai geležinkeliais pervežama 25 procentai kur visų krovinių. Panaši situacija ir Švedijoje, ir Danijoje. Man visiškai nesuprantama, kodėl yra ignoruojami visi šie faktai. O faktai rodo, kad mums reikia leisti naudoti šios didesnius sunkvežimius. Kuo mažiau sunkvežimių yra keliuose, tuo mažiau yra nelaimių keliuose tuo mažiau yra CO2 išmetimų. Be to akivaizdu, kad, kad dėl šių didesnių sunkvežimių nesumažėjo krovinių gabenimas geležinkeliais. Aš tikiuosi, kad jūs suprasite mano nuomonę. Tai tiek, dėkoju. Dėkoju. Panašu, kad čia viršuje su jumis daug kas sutinka. Ponas Benijom, trys minutės Alde frakcijos vardu. Dėkoju pranešėjui už atliktą darbą rengiant pranešimą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas turi galimybių pagerinti eismo saugumą ir sumažinti CO2 emisijas. Ir apgailestauju, kad pirmo svarstymo metu nebus pasiektas susitarimas, o pakeitimų pateikimo uh, terminas. Tikiuosi, kad neužvilkins balsavimo komitete ir plenarinėme posėdėje. Šie ypatingai ilgi, ilgos transporto priemonės yra susijusios su iš, išlygomis, kurios yra taikomos matmenims pagal nacionalinius teisės aktus ir reikia atsižvelgti į geografinės realybės. Aš nepasisakau už tokius ilgesnius ir didesnius sunkvežimius, nes tai susijęs su neišvengiamais kaštais, tačiau realistiškai vertinkime situaciją. Čia iškyla dar vienas klausimas, tai yra aukštis, transporto priemonės aukštis. Kai pranešėjas pristatė savo pranešimą, tai turės įtakos transporto priemonių aukščiui Didžiojo Britanijoje ir Airijoje, nes pas mus yra aukštesnės transporto priemonės Airijoje ir Junktinėje karalystėje ir mums reiks uh, tas transporto priemonės, kurios yra aukštesnės nei 4 metrai, neleisti joms keliauti į Airiją, Šiaurės Airiją ir panašiai. Kirsti sienų, kitaip tariant. Taigi čia reiks surasti sprendimą, taip pat reiks surasti sprendimą, kuris atitiktų sudėtingą realiją valstybėse, sudėtingas realijas valstybėse narėse, nes čia matome ir problemų dėl uh, sienų ir taip pat turime išsaugoti bendrąją rinką. Dėl aerodinaminių renginių aš pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Iš principo jis pasisako už, tačiau panašu, kad yra problemų su dabartiniais teisės aktais, tvirtinant tokius įrenginius. Ir aš norėčiau, kad komisija paaiškintų tas problemas dėl saugumo. Aš vėlgi pritariu tam, ką sakė pranešėjas. Manau, kad reikia pažiūrėti, kaip būtų galima patobulinti tą ir pagerinti saug, saugumą ir palikti pakankamai laiko gamintojams. Taip pat reikia atsižvelgti į miestų sunkvežimių poreikius. Aerodinaminiai įrenginiai čia nebus labai įdomus ir naudingi. Mišusis transportas. Mišusis transportas man pasirodė nebloga mintis, kalbant apie tarpmodalinį uh, E, vežimą. Tačiau esant dabartiniams sąlygoms, e, e, iš tikrųjų tai nėra labai naudinga šalims saloms, kur vežimas jūra vandeniu neišvengiamas yra. Taigi turime pasižiūrėti į tokių šalių situaciją arba tam išriam transportui turime keisti, keisti jo apibrėžimą, nes dabar jis nėra naudingas jokiom šalims. Taip pat mišusis transportas, suprantu, kad nėra įmanomas, kai yra labai ilga kelionė keliu ir trumpa kelionė geležinkeliu. Tai nebūtų mišus transportas. Ir 300 km yra komisijos siūlymas. Tai man įdomu, iš kur yra tas skaičius. Čia reiktų dar irgi jį patikslinti. Ačiū ponui Benjan, ponas Krameris, žalių vardu. Norėčiau Evos Lichtenberger vardu padėkoti už pranešėjus ir, ir ypač norėčiau padėkoti už tuos aiškius žodžius, kuriuos jisai pasakė pradžioje. Mes pasiekėme to, kad komisaras nepažeistų teisės, nes jis nori pakeisti įstatymus, teisės aktus e, priešingai tam, ką jis tris metus veikė. Aš to taip pat nesu dar patyręs Nepriklausomai nuo pozicijos, aš e, norėčiau padėkoti visam komitetui, kad mes to netoleravome. Toliau kitas aspektas, aišku, šiame pranešime yra daug gerų dalykų, tačiau noriu pasakyti, kad 50 procentų mišriojo transporto Europoje yra perkelta į kelių transportą. E, taigi vėl padidės CO2 išmetalai. Tai yra savaime suprantamas dalykas. Baltojoje knygoje kalbama apie atitinkamas vertes. Aš norėjau, kad iki 2020 metų e, mes ir toliau išlaikytume 20 procentų CO2 sumažinimą, kai buvo kalbama Matiu Groš e, pranešime. E, turime užtikrinti saugumą transporto, toliau naujos saugumo kabinos, jų dizainas, e, tai yra. E, Tai yra tokie dalykai, kurie turėtų būti privalomi. E, reikia apriboti tarp valstybinį transportą, kol bus sukurti atitinkami teisės aktai. Alternatyviais degalais varomos priemonė, transporto priemonės taip pat yra e, teigiamas dalykas Taip pat reikia kalbėti apie e, pešiųjų apsaugą, reikia apsaugoti silpnus eismo dalyvius. Taip pat yra labai svarbu vykdyti atitinkamas kontrolės. Iki, iki, kol kas šioje srityje yra spragų ir komisija nuolat leidžia naujus teisės aktus, tačiau niekas netvi, netikrina, ar laikomasi tų teisės aktų. Tai iš tiesų gal tada taupykime laiką, neleiskime te, teisės aktų. Norėčiau kreiptis į komitį, komisiją ir pasakyti, kad didžiausias prioritetas būtų patikrinti, kaip laikomasi esamų teisės aktų, o ne kurti naujus teisės aktus e, kas savaitę. Toliau super didelės krovininės transporto priemonės, e, jų klausimas yra labai e, svarbus. Taip pat infrastruktūros klausimas, kokias, kokius kelius reikia tiesti, nes E, vien Austrija sako, kad reikia 5 milijardų eurų tam, kad būtų užtikrinta infrastruktūra. Tai kai girdžiu tokius e, skaičius, e, tai man baisu darosi, nes visą tai turės mokėti mokesčių mokėtojas, o, o tai yra netoleruotina. Todėl palaikome pranešėją. Dėkoju toliau ponas Vandalin 3 minutės. Dėkoju ponė pirmininkė. Iš tiesų tai šią temą diskusijos visuomet būna labai gyvos, mes visuomet dėkojame vieni kitiems už puikų darbą. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo nuveiktą darbą, tik norėčiau paminėti vieną problemą. E, vienoje vietoje mes einame visai e, kita linkme, priešinga linkme. Ir šiuo atveju tai yra blogas pavyzdys Pone pirmininkė, visų pirma, dėl terminų, e, kurie čia vartojami. Iš tiesų tai yra labai baisus terminai, bet čia kalbam apie kažkokius monstrus, bet iš tiesų mes turime kalbėti taip pat apie ekologinės transporto priemonės, nes bus daugiau pervežame krovinių e, vienu metu, taigi bus išskiriama mažiau CO2. Taigi mes čia kalbame apie e, ekologiškus vilkikus. Čia būtent šita terminologija priklauso nuo ideologijos pasirinkimo. Mums reikia atitinkamų bandymų susijusių su transporto saugumu, tokių didelių sunkesvorių transporto priemonių reikia mokymų, kvalifikacijos kelimų. E, E, darbuotojams šios ryties, tai yra vairuotojams. Iš tiesų buvo atlikta daug eksperimentų ir bandomųjų projektų ir, ir, e, ir matoma, kad siekiama pažango šioje srityje, o mūsų pranešėjas sako, kad e, ne, mes nenorime tos pažangos. Taigi toks yra mūsų pranešėjo darbo rezultatas. Jis nenori jis nenori pažangos. Aš nepritariu pranešėjui, nepritariu taip pat tam, ką pasakė EPP e, šešėlinis pranešėjas. Kelių transportas auks, mes galime turėti puikią, transport, e, puikią priemonę, kuri padėtų vystytis kelių transportui ir vystytis jam taip, kad jis būtų ekologiškas. Juk negalime tam prieštarauti, ponė pirmininkė. Čia kažkas yra ne taip. Juk negalima prieštarauti tokioms pozicijoms. Pranešėjas visuomet pasisako trumpai, nes visi žino, kokia yra jo nuomonė. E, per vieną tą minutę, kurią skiriate, galime pasakyti, aš esu už ar prieš. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Toliau. Ponas Rikė, dvi minutės, prašau, Dominikai. Ačiū, ponė pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu. Norėčiau pasakyti, kad pritariu pranešėjui, nors EPP panašu, kad visi tam prieštarauja. Na, bendrai aš manau, kad čia yra dvi skirtingos dalys. Tai, dvi, dvi skirtingos stovyklos, tie, kurie pasisako už mega sunkvežimius, kurie pasisako prieš juos. Ir aptar, reikia aptarti tuos pačius klausimo aspektus. Visi supranta, kad e, kelių transporto veiklos rezultatai pagerėtų, jeigu um, įvesti būtų tie ypatingai dideli sunkvežimiai. Ir tokiu būdu sunkvežimis pervežtų dar daugiau prekių Tačiau viešajame sektoriai yra nesutarimų dėl tų sunkvežimių, dėl to, kad skiriasi panaudojimo tikslai ir yra daug kelių e, vartotojų, kelių vežėjų, kurie pasisako ir prieš tuos sunkvežimius. Ir aišku, daug tai kainuotų, be, be jokios abejonės kaštai būtų dideli, jeigu, jeigu tokie sunkvežimiai būtų įvesti, būtų galima pervežti prekių daugiau ir sumažėtų pervežimo kaštai. Tačiau e, rezultatai dėl CO2 mažinimo tikrai pa, su, suprastėtų įvedus e, tokius sunkvežimius. Taigi aš suprantu, kad šiaurės šalių pavyzdys yra uh, vienas dalykas, bet sudėtinga būtų tą pavyzdį pritaikyti visoje Europoje. Na, kai vikingai atvyko į e, centrinę Europą, jie atvežė tam tikrų naujovių, tačiau nežinau, ar ši naujovė lengvai būtų perkeliama dabar į kitas Europos šalis. Tas perkelimas, mano manimu, nėra įmanomas. Thank you, colleagues. Colleagues, can we get some discussion? Dėkuoju kolegos, prašyčiau tvarkos čia prezidiume, taip parodysime gerą pavyzdį kitiems. Toliau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui ir galiu pasakyti, kad retai, kada taip pritariu pranešėjų kaip šiuo atveju. Manau, tai jūsų nenustebins, bet norėčiau paminėti pagrindinius argumentus per man skirtas dvi minutės. Taigi mano pagrindinis e, argumentas yra tai, kad mes turėtume perkelti. E, Tai yra perkeli, perkelimas krovinių gabenimo iš ekologiškesnių transporto priemonių į kelių transportą. Ir aš kol e, esu susipažinęs su įvairiomis e, studijomis ir ne viena iš jų nepasisako už e, tų su, didelių sunkesvorių transporto priemonių įvedimą keliuose. Aš žinau, kad ir Skandinavijos šalise vyksta e, didelės diskusijos dėl 16 tonų ir sunkesnių vilkikų. Taip pat norėčiau papriminti, kad ES turėtų daryti, e, vykdyti nuoseklę politiką. Čia norėčiau kreiptis į Europos komisiją. Mes negalime kalbėti e, baltoje knygoje apie 300 km, e, kurie turėtų būti perkelti į geležinkelį ir staiga pateikti tokį teisės aktą. Man kol kas trūksta poveikio vertinimo. E, komisija nepateikė jokio poveikio vertinimo, kuris įrodytų jos argumentus. Taip pat norėčiau dar pakomentuoti infrastruktūros kaštus man jau nusibodo šitos diskusijos ir noriu pasakyti, kad kaip tik Vokietijoje dabar vyksta koalicijos dėrybos ir vienas didžiausių ginčytinų klausimų yra. E, Lengviesiams transporto prie, lengvosiams transporto priemonėms įvedami kelių mokesčiai. E, taigi kyla, Vokietijoje dabar vyksta diskusijos dėl to ir manau, kad kalbant apie tokias galimybės, mes turime visų pirma kalbėti apie e, kelių mokesčių sunkesvoriams transporto priemonėms. Jos turėtų mokėti žymiai daugiau. E, ir taip pat čia turime daryti viską, kad išoriniai kaštai būtų perkelti į, į vidų. E, Taip pat aš čia norėčiau pakomentuoti taip pat ir iš ekonominės perspektyvos, nes e, jūs čia susidurite su lobistų įtaka. E, E, aišku, e, galima suteikti, kad didelis vilkikas gali pervežti daugiau, tačiau vis tik tai ekonomiškai žiūrint už infrastruktūrą vis tiek mokės tik tai e, mokesčių mokėtojai, to negalime toleruoti ir e, smulkioms įmonėms šitas sprendimas tik pakenks, todėl jie yra prieš tuos, prieš tuos mega sunkvežimius. Ponas Debaker. Dėkuoju pranešėjai už jo atliktą darbą. Iš tikrųjų, pranešime yra daug gerų minčių, e, aerodinaminiai renginiai, e, administracinių baudų suderinimas, bet šiandien mes kalbame ne apie tai. Jau buvo pasakyta, kad komisijos pasiūlymas, kuris mano galva yra geras, e, apvers mūsų transporto politiką aukštinkojom. kojom Nes akivaizdu, kad jis paskatins daugiau krovinių gabenti keliais. O aš galvoju, kad mūsų transporto politikos tikslas buvo nekurti naujų kliūčių inovacijoms ir, ne, ir nestabdyti e, pažangos. Iš tikrųjų, ne komisija čia viską apvertė aukštinkojom, ne, man atrodo, kad pranešėjas tai padarė. Mes gyvenam 21 amžiuje, mes kalbame apie TNT e, transporto tinklus. E, Kalbame apie da, e, krovinių gabenimą da, e, visoje ES teritorijoje. O čia panašu, kad dabar bu, mes e, kūrėme naujas kliūtis. Aš visiškai to nesuprantu. Yra dar vienas dalykas, kurį man sunku suprasti. Komisija nieko neminėjo apie tai, kad Beneliukse jau vartojami yra 44 tonų sunkvežimiai. Paminėta buvo tik tai tai, kad e, galima naudoti 43 e, tonų sunkvežimius tarp valstybiniams pervežimams. Europos parlamentas pasisako už geriau integruotą transporto politiką, kurioje, kuris skatintų dėginti, dėkti inovacijas ir mažinti dabar esamas kliūtis. Dėkuoju, ponia Foster, dvi minutės. Uh, Labai ačiū. Aš dėkoju tam, ką sakė Piteris Vandalinas. Aš manau, kad mes turime da, e, sugrįžti da, e, da, e, į realybę. Iš tikrųjų, dabar mes esame kryškeliai. Aš suprantu, kad pranešėjai yra labai sunku dirbti, bet nepamirškime, kad mes dabar daug, ką, daug kalbame apie mokslinę ir technologinę pažangą, kalbame apie mega sunkvežimius. Ir Nepamirškime, jog e, yra tokių vietų, kuriuose nėra geležinkelio ir tenai e, tie e, super dideli sunkvežimiai gali tikrai praversti. Aš nekalbu apie didmešių centrus. Taigi reikia tikrai elgtis realistiškai. Jungtinėje karalystėje mes pritarėme viskam, kas nesumažins saugumo mūsų keliuose. Ir mes norėtume, kad būtų taip pat įtraukti ir e, e, dujomis varomis transporto priemonės, nes dujų rezervuarai paprastai būna dideli. Mes nemanome, kad reikia, e, kad reikia riboti sunkvežimių aukštį nes e, mes naudojame įvairius e, sunkvežimius priekyboje su Airija, e, pribodame tik tai sunkvežimių ilgį ir man žinome, kad tokia sistema veikia. Toliau deleguoti aktai. Mes nepritarėme jūsų pasiūlymui, jį dar reikia persvarstyti. Toliau, aš suprantu, iš esmės, kokie yra pranešėjų argumentai, tačiau aš manau, kad diskusija diskusijoje mes turėtume remtis realistiškai, ar, realistiškais argumentais. Jungtinė karalystė nenori primesti kitoms šalims, kaip jos turėtų elgtis. Ne, aš manau, mes turime bendradarbiauti, mums reikia tarp valstybinių, tarp, uh, valstybinių susitarimų kurie būtų parengti remiantis racionaliais, protingas argumentais. Mes pritarėme ir komisijos, ir kai kuriems pranešėjo pasiūlymams. Ir aš tikiuosi, kad mes darybų pabaigoje galėsime surasti e, tinkamą visiems sutarimą. Ponas Vandalinas perėmis pirmininkavimą, nes aš turiu išeiti. Toliau Vortman Kol. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ką sakė ponas Vandalin, ponė Foster ir ponas Savana. Pirmiausia, kai klausimas iš šios diskusijos pagalvojau, kad e, visi kalba e, vadovaudomėsi emocijomis ir visiškai pamiršta apie mokslinius duomenis. Ponas Leitfried kalbėjo apie lobizmą, e, bet nepamirškime, kad yra ir, ir tokių, kurie užsima lobizmų prieš šios pasiūlymus, e, tai yra geležinkelių bendrovės pirmiausia. Ir yra iš tikrųjų vietų, kuriuose de, uh, geležinkeliai nepasiekia ir todėl tokio, tokios super didelės uh, e, krovinės transporto priemonės gali būti labai naudingos. Aš nenoriu kalbėti dabar apie gigalainerius ar, ar ekologiškus sunkvežimius, ne, aš noriu diskusijoje remtis uh, moksliniais argumentais. Uh, Ir Niderlanduose, pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad šiems superdideliems sunkvežimiams nereikia ypatingos e, infrastruktūros, dėl to, kad jiems leidžiama važinėti tik tam tikrais keliais. Ir, dėl, ir be to nekyla jokių problemų su eismo sauga, dėl to, kad tokių superdidelių e, sunkvežimių vairuotojai turi praeiti specialius mokymus. Niderlanduose tai šis klausimas yra visiškai aiškus. Visos politinės partijos pritarė šioms super didelėms transporto priemonėms. Ir nes, yra vienas dalykas, kurio aš nesuprantu. Mes gyvename vienoje Europoje. Ir pranešėjas jau minėjo, kad Niderlanduose leidžiama važinėti tokiais sunkvežimiais iki pat Niderlandų ir Belgijos ir Vokietijos sienų. Belgijoje taip pat beje leidžiama jais važinėti, bet pagal dabartinės nuostatas šie sunkvežimiai negali kirsti šių šalių sienų. Aš taip suprantu, kad mums reikia įdėkti tam tikras leidimų išdavimo sistemas valstybėse narėse, tam, kad būtų užtikrinta, kad šie super dideliai sunkvežimiai važinėtų tik tam tikrais maršrutais, bet negalime leisti, kad būtų ir toliau draudžiama jiems kirsti sienas. Dėkoju, dėkoju, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Brianas žino, kad tema tokia sudėtinga, tai ir perdavė man pirmininkavimą. Ponas Higgins. Ačiū, ponė pirmininkė, aš visiškai sutinku su Petri Selevalė pastabomis, Benjan pastabomis taip pat ir jūsų, ponė Vandalinai, ir taip pat ponios Foster ir Korien Wortman Kol pastabomis. Aš manau, kad tai yra jokinga, žinau, kad viskas kyla iš aplinkos sauginio atspirties taško, tačiau ilgesni sunkvežimiai reiškia, kad jų yra mažiau kelyse nes vienas gali pervežti daugiau nei, nei du. Ir jūs, ponė pirminkė, sakėte, kad tai yra neprimtina. Aš kalbėsiu kaip airis. Ir Airija yra valstybė sala ir neturime sugebėjimų ir pajėgumų kitai pervežėti e, savo prekių ir kodėl infrastruktūra buvo kuriama taip, kad, kad e, būtų leidžiamos ilgesnės ir aukštesnės transporto priemonės. Pas mus sunkvežimiai yra 4 metrų aukščio ir aplinkosauginė prasme jie yra efektyvūs. Aš daug namuose aiškinau, e, kokią naudą ES daro priekybai, verslui ir panašiai įvesdama bendrus teisės aktus, tačiau aš niekuomet negalėsiu apginti to, ko neįmanoma apginti. 16 pakeitimas neapginamas, 16 pakeitimas nėra praktiškai gyvendinamas, jis yra nukreiptas prieš verslą ir mano šaliai tai nėra vari, galimas variantas. Mes tiesiog neturime geležinkelių infrastruktūros ir aš visiškai pasisakau prieš šią priemonę nei aplinkos saugos prasme, nei ekonominė, nei socialinė prasme negalime pateisinti tokio siūlymo, tokio pakeitimo. Dėkoju ponui Higginsui. Dėkoju, kad laikėtės kalbėjimui skirto laiką. Ponas Bach. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad šiame teisės akte mat, atsiskleidžia visa ES įvairovė. Mes matome įvairius regionus, e, valstybės salas, tranzitinius regionus. E, ir iš tiesų aš nepavydžiu pranešėjui būtent dėl šios priežasties. Man atrodo, kad jis parengė gerą pranešimą, bet taip pat nepavydžiu ir šešėliniams pranešėjams, nes, e, pavyzdžiui, kolegai iš EPP visiškai nepavydžiu. Nenorėčiau čia gilintis į emocijas. Man e, kyla ūkiškumo, ekonomiškumo klausimas ir šitas kaštų klausimas yra labai svarbus tas kaštų klausimas dabar e, nesiremia vien tik tai mokslų pagristais skaičiais, tuos skaičius pateikia lobistai ir lobistai pateikia skirtingus skaičius, kai kada tie skaičiai netgi būna juokingi. Ir būtent dėl šios priežasties norėčiau e, pasiūlyti nediskutuoti e, apie tuos skaičius, o inicijuoti tikrą poveikio vertinimą su tikrais e, skaičiais kad, padė, kad galėtume įvertinti tuos skaičius, ką reiškia e, krovinių pervežimo perkelimas nuo geležinkelių į kelių transportą. E, dabar tie klausimai nėra pakankamai išsiaiškinti. E, kolega Debaker sakė, kad ne, ne, čia nekalbama apie 44 tonas, dėl tos priežasties negaliu palaikyti dabartinio pasiūlymo. Dėkoju. Dėkoju už tai, kad laikėtės laiko, ponas Groš. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir palinkėti jam sėkmės, nes man atrodo tikrasis jo darbas prasidės dabar, nes e, dabar iš tiesų e, kyla abejonės net ir optimistams, ar jums pavyks pasiekti kompromiso. Jeigu mes kalbame apie saugumą, tai aišku, dėl saugumo yra sutarimas čia Europos parlamente. E, taip pat, jeigu kalbame apie aerodinaminio efekto pagerinimą, tai galbūt tai taip pat yra bendras mūsų požiūris, tačiau kai kalbame apie krovinių pervežimo perkelimą, e, Tai tada kyla toks klausimas, jeigu mes važiuojame iš taško A į tašką B ir tame, e, tame maršrute nėra geležinkelio, tai ką tada daryti? Ar, ar tiesti geležinkelį, tam prireiks 50 metų, ar tiesiog reikia pakeisti e, atitinkamus punktus, iš kurių ir į kuriuos yra gabenama. Galima kalbėti apie krovinių pervežimo perkelimą, tačiau reikia galvoti apie tai, kada tai yra įmanoma, e, nes e, kai kuriais atvejais e, nėra įmanomas tas perkelimas. E, jeigu mes e, ir ateityje nagrinėsime šią temą, aš norėčiau pritarti kolegiai Vortman Kol, reikia uždrausti tokių transporto priemonių važinėjimą miestais, reikia remtis dabar esančią infrastruktūrą. Tarp valstybinis e, transportas man taip pat kelia klausimą, e, nes jeigu yra suderintos infrastruktūros, tai galbūt galima leisti tiems vilkikams važiuoti ir tarp valstybių, taigi manau, kad čia galima paieškoti kompromiso ir sutarimo, tačiau negalima leisti tiems mega sunkvežimiams važinėti miestuose. Taigi tie kol kas, o aš pabandysiu savo ruoštų rasti bendrą poziciją EPP frakcijo, paskui bandysime kažkaip suvienodinti skirtingų frakcijų pozicijas. Dėkoju, dėkoju už tai, kad laikėtės laiko limito. O dabar kreipiuosi į komisiją. Ponas Karamicos, jeigu neklystų, atstovauja komisiją, taigi jūs pasisakysite šiuo klausimu. Tai yra pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasinaudoti tuo, ką sakė ponas Debakeris. Gyvename 21 amžiuje. Ir aš matau, kad tokios diskusijos, kurios vyko prieš 30 metų, kartojasi dabar. kai parlamentas pirmą kartą panaudojo tą terminą monstrai sunkvežimiai, dabar naudojami gegalaineriai, mega sunkvežimiai ir panašiai. Bet mūsų pasiūlymas nėra nei apie mega sunkvežimius, nei apie sunkvežimius monstrus ar gegalainerius. Mūsų pasiūlymas štai koks, kad sunkvežimiai būtų žalesni ir saugesni, tą pasakė ir komisaras Kalas jūsų komitete balandžio mėnesį. Pagrindinis klausimas nėra tarptautinis nei vežimai įdomu matyti tiek daug emocijų, tačiau e, tokios pačios emocingos diskusijos įvyko ir prieš 30 metų, kai buvo patvirtinta ta pirmoji direktyva. Tada dar sėdėjau su nepražylės, jaudus plaukus dar turėjau. Ir turime padėkoti ponui Laifridui už jo siūlymą, už jo pranešimą, ten daug pozityvių dalykų ir yra pakeitimų, kurie tikrai pagerina komisijos pasiūlymą ir mes jiems pritarsime. Pavyzdžiui, dėl technologinio neutralumo principo, kalbant apie sunkvežimių masės didinimą, kad e, būtų galima įrengti alternatyvos kūro, alternatyvos kūro įrenginius, taip pat aerodinaminiai e, testai, įrenginių testai, 22 pakeitimas irgi yra priimtinas, tačiau yra pakeitimų, kurie kvestionuoja peržiūros tikslą ir komisija negali jiems pritarti. Vienas iš jų yra 50 cm apribojimas aerodinaminiams įrenginiams, kurie būtų pridedami prie vilkikų, 20 pakeitimas, nes 50 cm jau ir taip yra leidžiama pagal tipo tvirtinimo teisės aktą. Visi testai, kurie buvo atlikti pramonėje, rodo, kad e, papildoma nauda tikrai įmanoma, jeigu 1,5 būtų padidinta. JAF jau tokia situacija yra ir taip pat nepritariu, kad e, negalime mišaus transporto čia numatyti, jeigu tas ilgis padidėja. Taip pat Kodėl taip sakome? Todėl, kad tai yra sunkvežimio galas, transporto priemonės galas, bet tokie prailginimai ir, ir saug, sauga padidina ir aplink, aplinkosauginė nauda pagerėja. Tai yra saugesnė transporto priemonė ir vairuotojai, ir keleiviams, atsiprašau, ir, ir, ir kitiems eismo dalyviams, pėstiesiems ir panašiai. Energetinė prasme naudinga, e, aplinkosauginė prasme irgi tai būtų naudinga. Tai yra pagrindiniai mūsų pasiūlymo elementai. Mes nekalbame apie tarptautinius vežimus. Jeigu valstybės narės susitarė, tai rytoj galime tą padaryti. Mes negalime joms pasakyti, negalite to daryti. Mes suprantame, kokia yra situacija tarp Junktinės karalystės ir Airijos, kokiu ten problemu yra. Ir mes e, ne tik šiaurės valstybėse, bet ir Vokietijoje ir Lenkijoje išbandėme tuos tas ilgas transporto priemonės ir rezultatas buvo neblogas. Nekalbame apie masės didinimą. Mes kalbame apie matmenis transporto priemonės. Ir aš manau, kad tai yra matmenų didinimo teisės, leidžiantis teisės aktas. Uh, Ir čia, mano manimu, nėra problemų dėl privalomų saugos priemonių įvedimo. Mes pasisakome už tai, tačiau tik tuo met, kai tokie klausimai yra sprendžiami jungtinių tautų lygmenių. Taigi pirmiausia, numatomi visi papildomi saugos e, įrenginiai ir tų įrenginių jau yra nemažai ir jie yra perkami bet turime jau čia perėti prie jungtinių tautų lygmens, jeigu norime, kad tie renginiai būtų privalomi. Kitas dalykas, ko negalime pamiršti, yra tai, kad visas tas um, tarptautinių vežimų klausimas yra neteisingas. Mes nekalbame apie ilgų transporto priemonių, tarptautinius vežimus. Čia yra atitinkami pakeitimai su tuo susiję ir 16 pakeitimas jau buvo paminėtas. Mes nepasisakome nei už, nei prieš ilgesnius sunkvežimius vicepirmininkas Kalas balandį mėnesį tą ir pabrėžė. Mes tiesiog teigiame, kad dabartinėje direktyvoje nėra jokių nuostadų, kurios neleistų tokiems sunkvežimiams judėti per sienas, jeigu valstybės narės autorizuoja jų naudojimą. Tai yra Europos parlamento teisininkų interpretacija, jeigu aš teisingai prisimenu, taigi nereikia ir teisininkų nuomonės ignoruoti. Ir mes ir peržiūroje laikome šio požiūrio. Būtų absurdiška teikti, kad jeigu ilgal, ilga, ilgosios transporto priemonės yra leidžiamos dviejose valstybėse narėse, kurios turi bendrą sieną ir neleisti joms kirsti tos sienos yra absurdiška. Ir tai būtų nenaudinga nei pramonė, nei piliečiams. Ir ypatingai artėjant rinkimams, aš manau, kad parlamentas turėtų būti šiek tiek atsargesnis. Ir pagalvoti, ką mano pilietis apie tai. Taip pat kalbant apie ilgesnius, sunkesnius sunkvežimius. Nes tikrai komiteto diskusijose apie juos daugiausia buvo kalbama, o ne apie kitus pagrindinius mūsų pasiūlymo elementus. Visi testai, visi bandymai, kurie buvo atlikti Danijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, jie parodė, kad tos transporto priemonės yra naudingos aplinkos sauginės saugos prasme. Tikrai nėra jokių neigiamų padarinių. Taigi pasikalbėkime apie tai, pažiūrėkime, kokie yra tyrimų rezultatai ir rimtai atsižvelgime į juos galutinėse diskusijose. Dar vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, daugiau pasigilinti ekonominių socialinių reikalų komiteto nuomonę. Nuomonė buvo vienbalsiai patvirtinta ir toje nuomonėje sak, pritarėme mūsų požiūriui ir mūsų pasiūlymui, kuris geriausias yra kompromisas esant krizės sąlygoms, norint pagerinti ekonominės sąlygas Europoje. Nepamirškime, kad tokie sunkvežimiai bus ir mūsų pramonės eksporto elementas ir turime uh, sukurti galimybes, sukurti naujus dizainus, naujus, naujo tipo sunkvežimius, kas irgi pasitarnautų mūsų pramonės stiprinimui. Dėkoju. Eh, Dėkoju, ponia Karamicos. Dabar aš kaip komiteto pirmininkas nepasisakysiu šią temą, nes Atrodo, kad dar yra daug ginčytinų klausimų. Atrodo, kad ponas Kun norėtų užduoti klausimą. Prašau, e, užduokite klausimą trumpai, nes negalime pradėti viskų diskusijų iš naujo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Ar iš e, vertinimo šitų ilgų įvyk, į, į vilkikų yra kažkokių duomenų, kaip suvartojama energija tonai ir kilometrui. Koks yra skirtumas energijos sąnaudų lyginant su įprastiniais vilkikais? E, kalbant apie techninį šitų ilgų vilkikų vystimasi, čia reikia atsižvelgti į tris aspektus, tai yra e, masės ir pajėgumų e, e, santykio e, gerinimas ir e, taip pat aerodinaminių savybių gerinimas, taigi bandoma gerinti, galim, bandoma čia gerinti situaciją, tačiau šita diskusija yra beprasme, kai yra kalbama tik tai tai, kad mes viską didinsime, ilginsime, ar yra kažkokių duomenų apie specifinį e, energijos suvartojimą tonai ir kilometrų ir koks yra skirtumas su įprastin, įprastiniais. Dėkoju, ilgas klausimas, trumpą atsakymą prašau pateikti. Mes atlikome poveikio vertinimus e, ir e, aš pasiūlyčiau jums su, su manim susitiekti tiesiogiai ir aš galiu jums tuomet pateikti visus jums reikalingus skaičius. Ir aš manau, kad mes turime tęsti diskusiją su pranešėjų, vadovaudomėsi bendradarbiavimo dvasia. Na kągi, puiku. Tuomet a, e, norėčiau dabar suteikti žodį mūsų pranešėjai, tam, kad jis galėtų apibendrinti vykusią diskusiją. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš jau daug esu girdėjęs, bet tai, kad Europos parlamentas turėtų būti labai atsargus ir neleisti komisijai priimti tokius sprendimus, kaip pavyzdžiui drausti Chanel numeris 5, alyvogių aliejų ant, ant stalo vartotojų ir taip toliau, kad Europos parlamentas turėtų stebėti, kad komisija neinicijuotų tokių teisės aktų. Ta norėjau priminti komisijai, bet iš tiesų tai yra visai kita tema, kurią mes dabar e, ka, diskutuojame. Norėčiau padėkoti kolegiai Wortman Kol ir gerbiamam kolegai iš Luksemburgo, nes Jūs išsakėte tai, kas ir man yra labai aktualu ir aišku, ši diskusija yra emocionali. Man pačiam būtų labiau patikę, jeigu būtų pa, būtų geriau pasirengta šiai e, diskusijai, kad mes būtume turėję poveikio vertinimą. Tokiu būdu mes būtume turėję duomenis ne tik tuos, kuriuos pateikė įvairūs lobistai, bet būtume turėję tikrus e, mokslinius duomenis. Jeigu visą tai būtume turėję, mūsų darbas būtų lengvesnis ir tuomet būtų buvę lengviau pateisinti, kodėl reikia daryti tam tikrus dalykus arba ne, jų nereikia. Deja, to nebuvo ir galbūt dėl to kilo įvairios problemos. Dabar norėčiau kai ką pakomentuoti. Kai kurie kolegos paminėjo subsidiarumo principą. Subsidiarumo principas tarsi pateisina tai, kad yra atitinkamos maksimalios ribos peržengiamos valstybėse narėse. Tačiau vis tik ta sistema nėra vieninga. Jeigu yra peržengiamos tam tikros ribos, E, dėl subsidiarumo principo, e, tai kodėl negalim, pavyzdžiui, įvykti atvirkščiai, kad kokia nors valstybė narė sakytų, o mes nenorim 40 tonų, mes norim tik 38 tonų vilkikų. E, manau, kad visos taisyklės turėtų galioti vienodai visiems tiek kalbant apie peržengimą į viršų, tiek apie tų ribų neperžengimą. E, taip pat E, norėčiau paminėti, kad tam tikros taisyklės, e, kurios galbūt kelia tam tikrų problemų, apie jas dar reiks kalbėti, kad nebūtų toks rezultatas, kad jungtinė karalystė e, turės apriboti tarptautinius pervežimus tarp jungtinės karalystės ir Airijos. Tai nėra mūsų tikslas. Ir galiausiai norėčiau tam, kad taupyčiau mūsų visų laiką, norėčiau Jums visiems padėkoti už įdomias diskusijas, už konstruktyvius pasiūlymus. E, kai kurie pasiūlymai tikrai buvo labai konstruktyvus ir aš tikiuosi, kad e, mes galėsime pasiekti protingo rezultato norėčiau savo geram bičiuliui Peter Vandalen pasakyti, aišku, visi nori pažangos, visi nori patobulinimo, bet reikia, patobulinimo, bet reikia žiūrėti, kuria kryptimi siekiame tos pažangos. Dėkoju, sako pirmininkas. Norėčiau padėkoti Jums už šias diskusijas. Pakeitimų pateikimo terminas yra gruodžio penktą dieną. tada mes jau keisimės dovanomis. Ir manau, kad pirmosios dovanos tai būtent ir bus tie pakeitimai. Pažiūrėsime, kokia linkme eina mūsų darbas. Taigi gruodžio 5 diena, 12 valanda. akkoord. Hartelijk dank, wij gaan verder met onze agenda. Gerai, o dabar tęskime darbą pagal mūsų darbo tvarkę. Quiet, Ar galėtumėte būti šiek tiek tylesni, ramesni? <laughs> Um, um, Aš esu Brianas Simpsonas antrasis. Dabar kalbėsime apie saveikios Europinės pagalbos iškvietos sistemos e-call dėgymas. Kolega yra kolega Filip Debaker. Norėčiau jam iš karto suteikti žodį ir pasižiūrėti, kas norės dar kalbėti šią temą. Aišku, pirmiausia, tai šešėliniai pranešėjai. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie dvi temas, kurias reikia kalbėti, eh, nagrinėti kartu. Tai yra eh, pranešimas dėl saveikios Europinės pagalbos iškvietos sistemos ECOL dėgymo ir toliau yra dar nuomonė, kurią mes teikiame IMKO komitetui. Čia yra kalbama apie e, parlamento ir tarybos reglamento pasiūlymą pagalbos iškvietos sistemos ECOL montavimas transporto priemonėse. Taigi siūlyčiau abi šitas temas aptarti kartu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes norime, kad nuo 2015 metų spalio pirmos dienos visoms, visose naujose transporto priemonėse ECOL sistema būtų privaloma. Tik apie vienas procentas e, transporto priemonių ES iki šiol e, ir turi tokias ECOL sistemas E, tokius ekol sistemos įrenginius, nes iki šiol ši sistema nebuvo privaloma. Kaip žinote, šita sistema automatiškai e, skambina e, pagalbos tarnyboms ir tokiu būdu pagalbos tarnybos pasiekiamas greičiau, tokiu būdu galima sumažinti žuvusiųjų skaičių keliuose, nes kai atsitinka didžiulės eismo įvykis, svarbi yra kiekviena minutė. Taip pat yra labai svarbu, E, kad nebūtų toleruojami jokie vėlavimai ir datos perkelimai. Kai kuriuos pasiūlymus aš pateikiau savo pranešimuose, tačiau kalbant apie e, sistemos veikimą, galima pasakyti, kad jau dabar veikia e, pagalbos numeris 112 ir bendrėjai pagalbos centrai valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse jie veikia puikiai, kai kuriuose jie neveikia puikiai, tačiau e, vis tik tai valstybės narės turėtų remtis jau esama infrastruktūra, kai kurioms iš jų reikės investuoti, kad pagerintų tą infrastruktūrą. Manau, kad valstybėse narėse reikia inicijuoti tokią jautrumo informacinę kampaniją, kad būtų galima informuoti piliečius ir valstybės narės, kaip veikia šita sistema. Ir e, taip pat reikia kalbėti apie galimybę filtruoti skambučius, e, e, kad pavyzdžiui tie bendrėjai pagalbos centrai galėtų tuos automatinius e, skambučius per e-call sistemą atskirti nuo įprastinių skambučių. Tai būtų geras pasiūlymas. Taip pat yra dar vienas pasiūlymas, kad reikia remtis tuo dabar egzistuojančiu pagalbos numeriu 112 ir reikia e, padaryti viską, kad e, kreipiantis į tą pagalbos numerį 112 būtų automatiškai nustatoma e, skambinančio buvimo vieta. Taip pat norėčiau paprašyti komisijos, ar ji negalėtų patikrinti, ar šitų e-call sistemos įrenginių nebūtų galima įmontuoti taip pat į autobusus ir į dviratės motorinės transporto priemonės. Taip pat e, komisija norėtų e, apriboti tos e-call sistemos dėgymą. Ji kalba apie viešosios platformos įdėgymą, tačiau manau, kad mes turime dar išsamiau patikrinti, kaip turėtų veikti ta viešoji platforma. Taigi norėčiau tiek pasakyti dėl komisijos pasiūlymo. Mes norime, kad kiek įmanoma greičiau prasidėtų dėrybos, kad kiek įmanoma greičiau būtų galima montuoti į kol sistemą transporto priemonėse. E, būtų taip pat labai svarbu, kad šis teisės aktas būtų suderintas su kitais teisės aktais. Į kol sistemos apibrieštis turėtų būti perimta iš deleguotojo teisės akto. Taip pat reikia nepamiršti, kad yra e, tokių automobilių gamintojų, kurie siūlos savo e, e-call sistemą, todėl negalime jų bausti už tokias paslaugas, kurias jie jau dabar siūlo. Manau, kad tos paslaugos ir turėtų išlikti, nes esminis dalykas yra didesnė pridėtinė vertė vairuotojams. E, tik tai tie, kad vairuotojai turės e, priimti sprendimą, ar jie remsis tą viešąją e-call sistemą, kuri bus privaloma nuo 2015 spalio pirmosios dienos, beje, ji bus montuojama privalomai visose tra, naujose transporto priemonėse, ar vairuotojai remsis tą dabar egzistuojančią privačią e, sistemą. Technologinis neutralumas e, egzistuojančios sistemos taip pat yra labai svarbus aspektas. Su šešėliniais pranešiais mes dar turėsime ieškoti kompromiso šioje srityje. Ir paskutinis aspektas susijęs su privačiu sektoriumi, yra labai svarbu, kad e, ir toliau išliktų tas privatus, e, kad e, išliktų vairuotojų privatumas, kad per šitą ekol sistemą nebūtų galima piktnaudžiauti vairuotojų duomenimis, kad nebūtų sekami žmonės. Ypač jeigu vairuotojai pasirinks tas, tas privačias ekol sistemas, tokiu būdu negalima išvengti siekimo, už tai reikia informuoti uh, vartotojus apie visas įmanomas galimybės. Tai tiek buvo esminių dalykų, kuriuos norėjau pristatyti. Dabar jau norėčiau pasidžiaugti busima diskusija su jumis ir norėčiau, kad mes padarytume viską, kad galėtume įgyvendinti e, šią sistemą nuo 2015 metų spalio pirmos dienos. Dėkuoju Jums už šią įžangą. Dabar pirm, ponas Koch. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui. Man atrodo svarbiausia suvokti, kad mus spaudžia laikas. Kiekvienas mėnesis, kurį prarasime, leis, e, neleis e, vienu mėnesiu e, anksčiau įgyvendinti tos ekol sistemos, tai reiškia žus žmonės, mes neišgelbėsime gyvybių. Ekol nėra kažko, kažkokia komforto sistema, tai yra sistema, kuri E, turėtų padėti pagalbos tarnyboms. Ji turėtų būti grindžiama šimta, e, tuo numeriu 112 ir turėtų padėti pagalbos tarnyboms kiek įmanoma greičiau suteikti pagalbą. Todėl reikalingas minimalus duomenų rinkinys ir aišku, tas minimalus e, duomenų rinkinys turėtų būti, būti suteikiamas ir tiems tre, E, trečiųjų šalių tiekėjams, tačiau nereikia suteikti daugiau duomenų, negu e, e, tame rinkinyje yra. Jeigu mes kalbame tuos trečiuosius tiekėjus, kaip pavyzdžiui, kai kurie automobilių pramonės atstovai ar kažkokie autoklubai, tai reiškia, kad aišku, daugiau da, duomenų reikštų galbūt daugiau saugumo, tačiau kita vertus reikia E, suvokti, kad ne visi duomenys, e, kurie yra susiję su transporto priemonė, e, nebūtinai yra susiję su saugumu, todėl čia reikia bandyti apsaugoti duomenis. Taip pat reikia inicijuoti antrą etapą, per kurį galbūt būtų galima daugiau duomenų pateikti. Taip pat reikia suvokti, kad tie e, pagalbos skambučiai, jie turėtų būti neapmokestinami, jie turi būti prieinami visiems ir privatus tie ekol e, tiekėjai taip pat turėtų turėti galimybę teikti savo paslaugas. Tačiau tik tai e, tokiais atvejais, jeigu yra pasirašoma sutartis e, tarp automobilio savininko ir automobilio gamintojo. Norėčiau taip pat nestabdyti atitinkamų iniciatyvų, jeigu, pavyzdžiui, automobilių gamintojai e, e, taiko kažkokią įrangą, kuri jau dabar puikiai veikia, mes negalime jos drausti. Dar kartą dėkoju pranešėjui. Manau, kad mes turėtume kiek įmanoma greičiau siekti rezultato, kad ECOL taptų privaloma sistema ir kad ji galiausiai pradėtų veikti. Dėkoju socialistų vardu e, šešėlinė pranešėja pona Gurmai. Ačiū pirmininkė. Visi puikiai žinome, kad procesas yra ilgas, e, per kurį suderinamos, derinamos saveikios pagalbos išvietimo sistemos į kol dėgymo galimybės. E, pasiūlymas pasirodė 2005 metais, dabar jis tapo prioritetu. Ir tai iš ties yra labai svarbus prioritetas. Mums reikalinga prioritetinė tvarka imtis veiksmų, gerinti eismo saugumą ir gerinti e, šią sistemą Europoje kokia yra dabartinė strategija. Yra laikomasi reguliavimo požiūrio ir bandoma įdėkti telekomunikacijų sistemą PS, APS. E-call sistema taip pat prisidės ir prie naujo tikslo mažinti saugumo, mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių keliuose. 11 metų duomenimis 1,1 milijono eismo nelaimių įvyko Europos keliuose, daugelis baigėsi mirtimi ir tai yra ekonominė našta. 130 milijardų eurų tai kainuoja visuomeniai kasmet, nes svarbus kiekvien, svarbi kiekviena gyvybė. 4 tūkstančiai gyvybių būtų galima, 4 tūkstančius gyvybių būtų galima išgelbėti, jeigu e-call sistema būtų įtiekta 4500 gyvybių būtų kasmet išgelbėta, jeigu ta sistema veiktų. Taigi aš norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir pasiektą rezultatą. Labai svarbu e, bus dar surenti keli susitikimus. Dauguma pasiūlymų, kurie yra pranešime ir nuomonė išsakyti, yra e, pozityvus dėl saveikios Europinės pagalbos kvietimo sistemos įkol įdėgymo ponas Debaker 7a konstatuojamoji dalis, čia yra svarbu e, visuomenės sąmoninimo kampanija. Kaip e, sakė Olga Sechmolova savo nuomonėje, ši europinė e-call sistema turėtų būti nemokama visiems piliečiams. Negalima čia skirtingų kategorijų piliečių skurti. Dar sudėtingesnis klausimas yra susijęs su tipo tvirtinimo reikalavimais dėgiant į e kol sistemą. Aš visiškai pritariu pranešėjui Čia kalbu apie Seholovos pranešimo atitinkamą nuostatą, kur e-call sistema galėtų būti dėkta į kitas transporto priemonės jų kategorijas. Mes šešėlinių pranešėjus pustikime apie tai kalbėjome, tačiau e, tikiuosi, kad komisija dabar klausosi ir prašome, kad būtų atlikti tolesni tyrimai ir poveikio vertinimas, nes tą reikia daryti tuo pačiu metu, nes 18 metai, man atrodo, per ilgas terminas. E, realistiškesnis reikalingas terminas. Septintame pakeitime, devintos konsultuojamosios dalies, aš norėčiau vieną dar įtraukti dalyką. E-call sistema turi būti grindžiama ne tik saveikumo ir atviro spreigos e, sistema, tai turėtų būti standartizuota, taipogi sistema. Strateginis požiūris, man atrodo, teisingas ir aš visiškai pritariu tam, ką Olga padarė dėl 14 pakeitimo ar 20 pakeitimo ir vietoj trečiojo, trys, trečiojo straipsnio antros dalies čia yra numatyti keli elementai. Kaip ta sistema bus dėkta, dėgiama transporto priemonės ir kaip jį veiks. Dabar pagrindinis mūsų tikslas įdėgiant e-call sistemą yra štai koks. E-call turi būti vieša visoje Europoje veikianti pagalbos iškvietimo sistema 112, saveikumas, atvira platforma visose automobiliuose nuo 15 metų spalio pirmosios dienos. Taip pat samoningumo e, kompanijos valstybės narėse turi būti rengiamos iki 15 metų spalio pirmosios dienos turi būti surinktos tos kampanijos. Saveikia Europinė e-call sistema yra įtraukta ir į pažangios transporto sistemos gairės. Taip pat tai yra vartotojo teisė, vartotojo apsauga, kalbant apie visus ES piliečius, kad visi būtų, gautų prieigą prie e-call sistemos. Geografinė prieptis turi būti šimtaprocentinė. Taip pat visi automobilių gamintojai turi suprasti, Ir mes irgi turime reglamentuoti tuos dalykus, kad visos transporto priemonės keliuose turėtų techninius pajėgumus, pirmiausia, pripažinti, atpažinti, atsiprašau, į kol sistemą, taip pat reikalingi techniniai įrenginiai, kurie būtų instaliuojami automobiliuose ir jie būtų skaičiuojami, ba, skaičiuojami, priskaičiuojami prie baz, į, įskaičiuojami į bazinę automobilio kainą. Taip pat tai turi būti paprasta sistema ir prieinama Europos vairuotojams. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Zeer bedankt voor uw interview. Dėkuoju. Dėkuoju. Pranešėjas turėjo išeiti. Ne, šešėlinė pranešėja, ponė Senilova, prašau. Dnes odpoledne představuji uh, svůj návrh. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiandien pristatysiu savo nuomonės projektą IMKO komitete dėl šio dokumento ir džiaugiuosi, kad sėkmingo bendradarbiavimo su transporto komitetu ir jų, jo pranešėjo, pranešėjų dėka šis rengiamas pranešimas žengia teisinga linkme. Ir jis atitinka IMKO komitete svarstytinę poziciją. Aš pritariu antram pakeitimui, kuriame kalbama apie informuotumo, apie e, e-call sistemą didinimą. Žmonės turi žinoti, kad tokios sistemos egzistuoja ir kad jos e, kūrė pridėtinę vertę nes šiandien piliečiai e, per nelik menkai žino apie tokias sistemas. Taigi aš pritariu minčiai didinti informuot, piliečių informatumą. Kiek e, atsargiau aš vertinčiau trečiąjį pakeitimą, nes e, automobilio buvimo vietą nustatyti yra įmanoma elektroninėmis priemonėmis, bet aš uh, manau, kad mes turėtume šiame dokumente skirti visą dėmesį pagalbos iškvietos paslaugos dėgymui kaip tokiam ir nesigilinti į kitus šio klausimo aspektus, nes dėl to gali užsitęsti šio dokumento svarstymas ir atitinkamai iškvietos paslaugos dėgymas. Aš pritariu daugumai pranešime išsakytų minčių ir pritariu antram pakeitimui, pagal kurį yra numatyta dėkti pagalbos iškvietos sistemą visose transporto priemonėse, bent jau beveik visose, nuo, spalio, nuo 2015 metų spalio mėnesio. Be to, manau, kad komisija turėtų parengti vertinimo ataskaitą, kurioje ji galėtų įvertinti, ar reikėtų praplėsti šio, šio dokumento taikymo sritį, taip kaip yra nu, numatyta 16 pakeitime. Taigi šis pranešimas man nekelia jokių problemų ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas bus patvirtintas e, tam, kad galima būtų pradėti naudoti pagalbos iš šitos paslaugą nuo 2015 metų spalio pirmos dienos. Pirmininkas, puiku, ponas Karamicės komisijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, ir man labai malonu, kad šis klausimas nėra toks e, kontroversiškas, kaip tas, kuris varstėme e, prieš tai. Taigi mes visi galime žengti kojo kojonį priekį. Mūsų pasiūlymas yra pagrystas e, e, pono Savanovos ir pono Koch parengtų pranešimų čia Europos parlamente. Ir šiame pranešime e, komisija raginame pateikti pasiūlymą tam, kad būtų sudarytos sąlygos plačiai dėkti pagalbos išvietos paslaugą, kuri būtų pagrindžiama numeriu 112 visose naujose automobiliuose ir taip pat komisija raginama yra taip pat patobulinti bendrųjų pagalbos centrų infrastruktūrą ir užtikrinti, kad šie centrai būtų prieinami visiems. Komisija patvirtino savo pasiūlymą birželio 13 dieną e, ir mes tikimės, kad visos transporto priemonės būtų, turėtų įdėktas pagalbos iškvietos sistemas nuo 2015 m. spalio mėnesio. Jūs jau minėjote, kad kad e, po eismo įvykio svarbi yra kiekviena minutė, nes 50 žmonių, žūstančių žmonių ta, žūsta būtent e, per pirmasias minutės po e, įvykio. Ir mes taip pat manome, kad ši paslauga padės mums paspartinti pagalbos ekipažo atvykimą maždaug 40 procentų miestuose ir 50 procentų galimo vietovėse. Nes e, e, jei mes turėsime automatinę sistemą įdėktą visose transporto priemonėse, tuomet ekibažas galės atvykti per 10 minučių. Deja, šiuo metu e, ši paslauga nėra labai plačiai naudojama. Iki šiol buvo taikomas savanoriškas metodas ir gamintojai po dešimties metų mūsų darbo įdėgė tokias sistemas tik tai 0,7 procento automobilių. Ir šios e, sistemos kol kas nepasiteisina, jos pasiūl tik taip e, fragmentišką požiūrį į e, pagalbos iškvietimą. Taigi pagal uh, mūsų pasiūlymą, kuriam pritarė uh, jūsų pranešėjas, yra įdėkti pagalbos iškvietos uh, sistemą visose lengvosiuose transporto priemonėse nuo spalio 2015 metų spalio mėnesio. Ir šios sistemos turėtų veikti visose valstybėse narėse per visą automobilio eksploatavimo laiką. Ir Labai svarbu taip pat ir užtikrinti, kad visi pagalbos e, e, šauksmai būtų išgirsti bendruosiuose pagalbos centruose ir valstybės narės pačios galės apsispręsti, kaip organizuoti tokių bendrųjų pagalbos centrų ir pagalbos tarnybų darbą, tam, kad, jis būtų, kad jos veiktų ko veiksmingiau. Dar vienas svarbus klausimas yra duomenų apsaugai jį rūpia ir visiems šiandien. Mes stengiame savo pasiūlyme užtikrinti, kad pagalbos iškvietos paslauga būtų teikiama e, nepažeidžiant asmenų teisės į privatumą. Ir aš tikiuosi, kad šios nuostatos bus atspindėtos galutinėme tekste. Dabar komentuodamas pateiktus pakeitimus, galiu pasakyti, kad mes iš esmės pritarėme beveik visiems pakeitimams. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną pakeitimą. Tas pakeitimas nėra mums labai aiškus. Mes rengiamės įdėkti Galilėjo projektą ir vienas iš mūsų prioritetų dėgiant šią sistemą yra pritaikyti jį e, e, įvairiais tikslais, ypatingai norint užtikrinti e, trans, saugumą tai ir aplinkosauginių reikalavimų laikymėsi transporto srityje. Ir aš manau, kad nereikėtų to pamiršti. Ir čia aš pritariu tam, ką sakė ponas Debakeris. Uh, Ir mes apie tai ir asmiškai su juo kalbėjome. Aš manau, kad labai svarbu yra nepamiršti, jog mes turėsime geografinės vietos nustatymo galimybės ateityje, kuri bu, šios galimybės bus pagrystos Galilėjo palidovais. Ir e, visos dabar dėgiamos sistemos turėtų būti parinktos taip, kad galima būtų vėliau jas prit, prijungti prie e, Galilėjo, tam, kad paslaugos būtų teikiamas kuo skubiau. Nes e, rengdami Galilėjo mes galvojame apie e, pagalbos paslaugas. Nepamirškite to. Aš manau, kad mes turime atvirai vertinti šį klausimą. Tai tiek aš norėjau pasakyti ir man bus labai uh, įdomu susipažinti su galutiniu pranešimo tekstu ir tikiuosi, kad galiausiai šį dokumentą galėsime patvirtinti e, e, jau artimiausioje ateityje. Dėkuoju, ponas Debakeris. Sveikinu e, pozityves kolegų pastabas ir taip pat tas pastabas, kurios buvo išsakytos kitur. Tikiuosi, kad bus pasiektas greitas, geras kompromisas, pagerintas tekstas, nes skubėti reikia, kad būtų parengtas tekstas, kurį galėtumėme gyvendinti iki 15 metų spalio pirmosios dienos ir taip jau ilgai laukėme, piliečiai nusipelnė greito sprendimo ir gero, taigi dėkoju už pozityves pastabas ir tikiuosi jas įtraukti į savo pasiūlymą artimiausioje ateityje. Pirmininkas, dėkoju. Judame į priekį. Lapkričio 13 diena po pietų yra pakeitimų pateikimo terminas, taigi jis gan trumpas. Dėkoju, dabar pereiname prie kito darbo tvarkės punkto. Pono Riuterio reikia sulaukti, taigi penkių minučių pertrauką. Dames en heren, wij vervolgen onze vergadering. Na kągi, gerbėjai ponai ir ponios, siūlau tęsti mūsų darbą. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi poną Reuterį. Džiaugiuosi, kad jūs pas mus atėjote. Ir jūs mums papasakosite apie bendrą Europos dangaus projektą. Papasakosite apie tai, kokia yra dabartinė situacija. Po to mūsų pranešėjas, panas Marinėskų, pasisakys Ir po to suteiksime žodį ekonominių ir socialinių reikalų komiteto atstovams. Ponas Reuter, pirmiausia, prašau. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Man labai malonu yra e, lankytis jūsų komitete. Aš e, stengiuosi reguliariai pas jūs atvykti ir man labai malonu yra pristatyti jums e, naują pasiūlymą dėl bendro Europos dangaus 2 plus Po to mes, man bus įdomu pasiklausyti jūsų pastabų ir aš pasistengsiu jas sureaguoti, bent jau kai, kai kurias iš jų. Komisijos vicepirmininkų ponui Kalasu buvo nelengva apsispręsti, ar reikia renkti šį pasiūlymą ar ne. Ir šis pasiūlymas yra pavadintas Bendras Europos dangus 2 plus nes mes norime užtikrinti e, e, testinumą su ankstesniais pasiūlymais dėl bendro Europos dangaus, kuriuos svarstėme prieš porą metų. Mes norime tęsti savo darbą pagal jau pasirinktą metodą. Mes norime pritaikydami ekonominio pobūdžio reglamentavimą kovoti su nacionaliniais e, monopoliais. Uh, Limasoliai vyko konferencija, kurioje nemažai kas iš jūsų dalyvavo. Ir tuomet komisija ir e, jūsų parlamentas e, labai e, aktyviai dalyvavo šioje konferencijoje ir kalbėjo apie tai, kad bendrasis Europos uh, dangus yra projektas, kuris nepasiteisina, kuris neveikia šiuo metu. Ir būtent ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios e, ponas Kalasas nusprendė, kad reikia kažką daryti. Ir pirmiausia, paaiškindamas jums, dėl kokių priežasčių neveikia bendras Europos dangus, aš norėčiau Jums paminėti, kad tiek, kiek įmanoma, mes e, stengiamės įgyvendinti bendrą Europos dangaus 2 projektą, nes mes sugebėjome sustabdyti e, oro srau, eismo srautų valdymo kaštų didėjimą Ir mes dabar taip pat kūrėme ir, ir bendro Europos dangaus technologinį ramstį. Tai yra ir srautų paskirstimo valdytojo vaidmens stiprinimas, kuris yra ypač svarbus tai tais atvejais, kai įmamas yra bendrų veiksmų. Ir e, šio komiteto nariai ir dauguma Europos parlamento narių mano, jog pažanga yra, e, yra lėta ir nepakankama. Ir todėl bendro Europos dangaus 2 plus projektas yra skirtas tam, kad mes ištaisytume iki šiol pastebėtus trūkumus. Taigi, tokiu požiūriu įvertinant, tai nėra uh, pasiūlymas dėl naujos politikos. Taigi, kas neveikia? Norėčiau pateikti Jums keturis pavyzdžius. Veiklos schema. Čia matome didelį potencialą, bet ji yra, nėra tinkamai įgyvendinama. Pirmajam uh, laikotarpiu buvo nustatytas minus 1,3 procento efektyvumo rodiklis, tačiau daug buvo įvairių išimčių ir sąnaudos kartais nėra tinkamai valdomos ir dėl to realiai Todėl sąnaudos yra tokios, kad mes vos vos galime su jomis susitvarkyti. Mes taip pat nesugebėjome dar nustatyti, pasiekti ir saugumo rodiklių, kurie buvo nustatyti 2009 metais. Toliau funkciniai oro erdvės blokai. Jie buvo skirti tam, ir aš dar prisimenu beje be mūsų darybas, kad mes galėtume pasiekti susitarimą su valstybėmis narėmis, kad valstybės narės galėtų mums įrodyti, kad jos pačios geba e, e, kurti bendrą Europos e, dangų. O dabar mes matome, kad kad be devinių funkcinių oro erdvės blokų dar atsirado šalia ir kažkokių biurokratinių monstrų. Valstybės narės dažnai taiko nacio, savo senai tradicinį nacionalinį požiūrį, tačiau jis yra papildomas dabar dar, naujos, dar vienu naujos biurokratijos sluoksniu. Ir valstybės narės dažnai rūpinasi tuo, kad būtų apsaugotos jų nacionalinių operatorių pajamos, o tai dažnai reiškia, kad dažnai yra remiami e, neefektyvūs maršrutai. Valstybės narės teigia, kad e, dabar galiojantis reglamentavimas yra pernelyg griežtas ir pagal naują bendro Europos dangaus 2 plus projektą yra numatyta lankstesnė sistema. Trečias dalykas. Mes manome, jog reikia suteikti galimybę aviacijos sektoriui reorganizuotis, kai tai yra įmanoma, persitvarkyti. Ir aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad yra kai kurių paslaugų, kurio, teikiant kurias monopolį neišvengsime, bet yra kitų nesminių paslaugų, teikiant kurias galima būtų dėkti naujas inovacijas, naujus e, metodus, pritaikyti viešųjų pirkimo procedūras. Ir dėl to pinigai būtų giliau naudojami. Ir nesvarbu, ar tai būtų mokesčių mokėtojų ar ta, a, naudotojų pinigai. Ir dar vienas e, dalykas e, - oro erdvės srautų kontrolės pasaulis yra visiškai atskiras pasaulis ir ne visos valstybės narės e, nori ką nors keisti ir mes tą matome, kai analizuojame priežiūros e, metodus. Labai dažnai vykdoma priežiūra, e, tai yra statmas numatyta priežiūra, yra pernelik e, silpna. Valstybės narės neprivalo turėti tokių priežiūros institucijos, kurios griežtai prižiūrėtų oro erdvės, oro eismo srautus. Aš manau, kad uh, Tokią priežiūrą reikia stiprinti ir mes žinome iš kitų sektorių, iš kitų tink, su tinklai susijusių sektorių, kad labai svarbu yra turėti labai stiprų reguliuotoją. Jei mes turėtume tokią labai stiprią reguliavimo instituciją, tuomet gal mes galėtume uh, spręsti daugybę klausimų kitaip. Pavyzdžiui, galima būtų sukurti tokių reguliavimo institucijų tinklą, bet kai neturime tokių reguliavimo institucijų, tai nieko ir negalime padaryti. Taigi, ką mes siūlome? Labai trumpai aš pat, pristatysiu Jums septynės mūsų pasiūlymus. Pirmiausia, mes norime sustiprinti nacionalinių priežiūros institucijų savarankiškumą ir sustiprinti jų turimų, padinti jų turimus išteklius. Antra, Mes norime, kad sprendim, sprendimai būtų priimami uh, nepriklausomai, kad, kad bus. Uh, ir čia aš kalbu apie veiklos schemą. Trečia, mes norime, kad oro navigacijos paslaugų sektorius daugiau dėmesio skirtų keleiviams ir kad patobulintų savo valdymo struktūras. Ketvirta, mes norime, kad inovacijos masto ekonomik, ekonomika veiksmingumo, produktivumo didinimas būtų skatinami tam pirmiausia, da, pirmiausia da, efektyviau organizuojant e, pagalbinių paslaugų teikimą. Ir čia mes nekalbam apie nacionalizavimą, kai kurias pagalbinės paslaugas e, teikia e, viešosios įmonės labai gerai dir, jos dirba. Ir buvo pavartotas žodis atskirimas, nusavybės atskirimas, unbundling, bet tai yra netinkamas terminas, nes mes žinome, kad toks, kad pagrindinė unbundling esmė ir reikšmė yra infrastruktūros ir paslaugų teikimo atskirimas. Bet mes čia taikėsime kitokį požiūrį. Ir penkta, mes norime kad būtų daugiau lankstumo įdėkta į funkcinius oro erdvės blokus. Šeštą norime sustiprinti ir tinklo valdytojo vaidmenį. Norime, kad jisai galėtų apjungti realiai regioninės ir vietos paslaugas. Ir septinta, mes manome, kad reikia įspręsti įvairius, su, įvairius klausimus susijusius su valdymu tose institucijose, kurios prižiūri e, Europos oro erdvę, tai yra ir Eurocontrol e, agentūra, Europos e, oro aviacijos saugos agentūra. ši agentūra yra atsakinga už visų techninių taisyklių e, taikymo aviacijoje rengimą ir jų taikymo priežiūrą. Ir taip pat norime, kad e, e, komisija ir parlamentas daugiau dėmesio skirtų politikai ir ekonominio reguliavimo priemonėm. Štai tokie yra mūsų pasiūlymai pagal bendro Europos dangaus 2 plus metodą, taigi mes nenorime iš esmės nieko keisti, mes tiesiog norime užpildyti kai kurias spragas ir ištaisyti e, kai kurias klaidas. Nesiniai įvyko labai įdomi neformaliai taryba ir dėkoju ponui Marinesku už tai, kad jisai dalyvavo e, e, šiame neformaliame tarybos posėdėje, kuris vyko Vilniuje. Valstybės narės labai aršiai pasisakė prieš šį pasiūlymą ir ypatingai jos kritikavo pagalbos, pagalbinės, e, mūsų pasiūlymus dėl pagalbinių paramos paslaugų. Ir taryba pasakė, taigi kągi, puiku, taigi akivaizdu iš to, kas įvyko, kad visos valstybės narės yra pasiryžusios visiškai pilna apimtimi įgyvendinti bendro Europos dangaus 2 pasiūlymą. Štai ką mes supratome. Mums toks pasiūlymas tinka dėl to, kad mes stebėsime, ar valstybės narės iš tikrųjų laikysis prisimtų įsipareigojimų. Bet mes norime, kad ir jūs mums padėtumėt. Kad jūs padėtumėt mums užtikrinti, kad uh, bendro Europos dangaus 2 pasiūlymas būtų geresnis, kad jis būtų geriau gyvendinamas ir aš tikiuosi, kad jūs remsite mūsų veiksmus per kelis atenčius metus. Dėkoju už labai aišku pareiškimą. Dabar pasakys kolegos. Ponas Marinesku, žinoma, pirmasis bus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už pristatymą. Akivaizdu, kad nieko ypatingo per pastarusius penkerius metus neįvyko nuo to laiko, kai buvo pasiūlytas, bet du paketas valstybės narės nieko daugiau nepadarė, siekdamos sukurti bendrą Europos dangų. Na, o dabar kalbant apie centrus, irgi niekas nebuvo padaryta išskyrus tai, ką jūs pasakėte, tik tai biurokratijos daugiau, biurokratijos padaugėjo ir dokumentų padaugėjo. Mums reikalingi, mano nuomonė, iš vis nereikalingi tie funkciniai blokai, tai yra pinigų ir laiko švaistimas. Ir jie nieko naujo neduoda, kalbant apie bendro Europos dangaus sukūrimą. Bendro Europos dangaus 2 plus sistema, kaip jūs sakėte, susiduria su dideliu valstybių narių pasipriešinimu. Tai yra visiškai akivaizdus faktas. Ir taip yra. Dėl to matome ir, ir kaip reaguoja taryba, visiškai vengia diskusijų ir iš visų įvykusių susitikimų suprantame, kad taryba nenori aptarti šio klausimo per šią kadenciją, nori, kad tas klausimas būtų nustumtas į kitą kadenciją. Taryba nenori nieko daryti iki kitų metų balandžio. Keista, kad pateikiami argumentai prieš bet 2 plus sistemą yra uh, susiję su administravimu. Niekas nekalba apie bendrą Europos dangų. Visi tik tai kalba apie valdymą, administravimą ir panašiai. Apie tai, kas vyksta su atitinkamomis institucijomis, kokios yra veiklos e, schemos ir panašus dalykai. Taigi tie prieštaravimai absoliučiai nėra susiję su bendro Europos dangaus kūrimu. Atsižvelgiant į valstybių narių požiūrį, kaip jūs ir sakėte, atsižvelgiant tas nacionalinės e, monopolijas, aš manau, kad vienintelis mums įmanomas sprendimas būtų, ko galima greičiau, siekiant greičiau spręsti problemą, viską daryti iš viršaus į apačią. Būtų galbūt buvę geriau, jeigu komisija būtų pateikusi pasiūlymą Galbūt nebūtų lengva tą padaryti, bet tai būtų vienintelis įmanomas dalykas. Kas bet 2 plus yra papildomo lygnant su ankstesniu paketu. Nieko tokio ypatingai naujo nėra, yra daugiau paaiškinimų, tačiau nėra rimtai žengiama į priekį dislokuojant e, bendro Europos dangaus infrastruktūrą. Aš manau, kad reikia tą pasiūlymą tobulinti ir norėčiau trumpai pasakyti, ką aš pasiūliau ir ką ketinu siūlyti. Aš pateikiau pranešimą, bet dabar dar teiksiu ir pakeitimų. Pirmiausia, dėl priežiūros institucijos nepriklausomumo. Aš manau, kad Nacionalinė, nacionalinės aviacijos institucijos ir priežiūros institucijos yra maišomos. Aš manau, kad apskritai reikalinga tik viena tokia institucija, nes juk ir reglamentas yra tik tai vienas. Reglamentas, pagal kurį yra reglamentuojama visa oro uostų priežiūros veikla, taip pat paslaugų teikėjų, srautų valdymo paslaugų priežiūrą. Aš manau, kad reikalinga tik viena nacionalinė institucija, kuri turėtų būti koordinuojama arba sertifikuojama Europinės institucijos. Jeigu to nepadarysime, mano manimu, tuomet Europinė institucija turės tik tai renkti specifikacijas, bet jų nebus privaloma laikytis. Taigi aš manau, kad čia pirmiausia reikia kažką padaryti. Dabar atskirimas. Jūs irgi apie jį kalbėjote. Aš manau, kad labai sudėtinga teikti, kad navigacijos ir ryšių paslaugos turėtų būti atsiejamos nuo oro eismo kontroliavimo sistemų. Aš pateikiau tokį pasiūlymą. Paslaugų teikėjai turėtų būti įpareigojami gauti pasiūlymus iš kitų paslaugų teikėjų - ryšio, navigacijos, meteorologinių paslaugų ir panašiai. Tačiau jie neturėtų būti įpareigojami atsijėti tų įvairių paslaugų įmonių, kaip teigia komisijos, teigiama komisijos pasiūlyme. Dabar veiklos rezultatų schemos oro eismo paslaugų tiekėjai turi, aišku, laikytis tų veiklos rezultatų kriterijų, veiklos kriterijų. Ir jie turėtų tenkinti tuos kriterijus, tačiau mes neturėtumėme nurodinėti, kaip jie turėtų jų laikytis. Aš manau, kad e, toks galėtų būti kompromisinis sprendimas. Kalbant apie veiklos schemas, aš manau, kad e, komisija čia turėtų tarti paskutinį žodį. O europiniai tikslai jau irgi turime nepamiršti, nustatinėdami nacionalinius tikslus. Aš manau, kad vienintelis įmanomas mums dabar sprendimas – atsižvelgiant į esamą padėtį valstybėse narėse, vienintelis būdas, kaip mes galėtumėme įdėkti bendro europinio dangaus sistemą, būtent naudojant technologijas. Turėtumėme įdėkti tas sistemas, kurias parengė Cezar. Tos sistemos buvo išanalizuotos, buvo pateiktos į rinką Cezar iniciatyva ir aš manau, kad turėtumėme čia nustatyti aiškias atsakomybės ribas. Yra veikia reglamentai dėl, dėl valdytojų ir valdytojai turėtų būti atsakingi už visus projektus, kad vyktų koordinavimas ir derinimas įgyvendinant visus tuos projektus. Taigi dabar neturėtų būti daugiau taikoma duomenų ryšio sistema. Kažkas yra daroma, dabar tokia situacija, kai kažkas yra daroma ore, bet ne sausumoje, ne ant žemės. Turime suprasti, kas valdo SSR projektų įgyvendinimą ir turime pertvarkyti oro erdvę. Reikalingi tinklų valdytojai, veiklos priežiūra, dislokavimo valdytojai ir panašiai. Štai tokius dalykus aš ir siūlysiu savo pakeitimuose. Dar norėčiau pakartoti tai, ką jūs sakėte. Būtent saugumo tikslai, jie kol kas nėra nustatyti ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, į kurį turime atsižvelgti, yra būtent e, yra susijęs su saugos aspektais ir turime to nepamiršti. Aš žinau, kad jūs dabar deratės dėl antros veiklos schemos, antrojo veiklos schemos etapo ir tikiuosi, kad viskas vyks taip, kad nesusidursime su panašia situacija, kokia yra dabar susidariusi. Turime atižvelgti atitinkamus aspektus. Jeigu analizuojama bus visa sistema ir tai, kiek oro bendrovė turės sumokėti nuo 15 metų pamatysime, kad viskas, kad ką kaina išaugo, ne, ne, nesumažėjo. Ačiū. Man atrodo, dabar daugiau laiko galbūt turime skirti pranešėjams, o po to jau e, būsiu griežtesnis. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už visą jos nuveiktą darbą dėl šio reglamento, dėl reglamento, kaip bus valdomos, administruojamos navigacijos tarnybos ir oro eismas. Aišku, dabar pastebimas noras skrydžių saugos agentūros vaidmenį sustiprinti. Čia galėčiau pritarti komisijai nes tai iš tiesų yra susiję su saugumo standartais ir aišku su ta būtinybė, kad mes būtume pasauliniai veikėjai ir kad galėtume pasitvirtinti, e, kad būtume patikimi vis, vis globalesnėme pasaulyje. E, transporto komitete lapkričio 14 dieną nagrinėsime atitinkamą tekstą. O dabar galiu pasakyti, kad man atrodo, kad mums pasitaikė puikia proga pakeisti agentūros valdymo struktūrą, kad galėtume e, įvykdyti tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, kurie buvo priimti 2012 m. Liepos mėnesį. Pagal tos įsipareigojimus Europos komisija, Europos parlamentas ir ES taryba E, atrado bendrą požiūrį į šią agentūrą ir tai yra įsipareigojimas ar susitarimas, kuris nėra teisiškai saistantis, tačiau jis yra grindžiamas bendru sutarimu. Ir tai yra susiję su pažanga atitinkamose sritise, tai yra agentūros teigimas, atitinkamos veiklos vietos pasirengimas, agentūros administravimas, jos veiklos pobūdis išteklių valdymas, e, kontrolė. Dabartinio reglamento esminis tikslas yra tai, kad būtų išlaikytas aukštas, saug, aukšti saugumo reikalavimai civiliniai aviacijai Europoje. Ir e, tai turėtų būti susiję taip pat ir su e, Europos skrydžių saugumo agentūros valdymu. Ir komisija norėtų naujai paskirtyti kompetencijas tarp EASA, Eurocontrol ir Eurocontrol, kad EASA e, perimtų techninių nuostatų priežiūrą ir saugumo reikalavimus, Europos komisija e, imtųsi ekonominių nuostatų, o Eurocontrol e, E, turėtų vykdyti tik tai tokias e, su veikla, su tiesioginė veikla susijusias užduotis. Ji turėtų būti tarsi toksai tinklo administratorius. Aš šiandien norėčiau atstovauti tą poziciją, kuri mano manimu yra svarbi. Manau, kad EASA vaidmuo turėtų būti stiprinamas, nes mes turėtume sukurti agentūrą, kuri galiausiai taptų e, pašnekovų visų, visų institucijų, visų agentūrų visame pasaulyje, tarsi tokių kontaktinių asmenių. Tai yra labai svarbu. Mes žinome, kad EASA šiuo metu e, sudaro tokias strateginio bendradarbiavimo sutartį su tokiomis šalimis kaip Kanada, Singapūras, Izraelis ir ateityje tai bus tik tai privalumas. E, nes tai yra susiję su keitimus informacija, pasikeitimu gerąją patirtimi ir tai gali pasitarnauti visiems. Kalbant apie kaštus, baig, jau baigiu, bet norėčiau dar apie kaštus pasakyti. Norėčiau, e, kad būtų daroma viską, kad kaštai neauktų, nes tai gali nes tokiu būdu gali atsirasti domino efektas, kuris įtakos ir kitų agentūrų veiklą. Taigi mes turime rasti geras priemonės, kurios kurios padėtų taupyti kaštus, tai yra nesukurti papildomų kaštų. Gali, esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu kas nors buvo neaišku. Dėkoju už šį komentarą. Dabar suteiksiu žodį kitam mūsų kalbėtojim. Kalbėtojų tai yra ponas Kraučiak iš e, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto. To Dėkuoju, panė Pirmkė, už šią galimybę pristatyti savo nuomonę e, jūsų komitetui. Mūsų komitetas e, išnagrinėjo šį klausimą ir pirmiausia, ta, Aš norėčiau pakomentuoti tai, kas įvyko Vilniuje. Tame e, neformaliame susitikime buvo labai įdomu pastebėti, kad e, bendrojo Europos dangaus dujų iniciatyva yra priimtina valstybėms narėms, tačiau jeigu mes pažvelgsime tai, kaip jos elgesi, pamatysime, kad situacija yra visiškai kitokia ir labai gaila yra, kad uh, E, tai kenkia mobilumui. Ir mes čia kalbame ne tiek apie oro eismo valdymo tinklą, kuris yra labai svarbus, bet nepamirškime, jog tai yra viso mūsų, visos iniciatyvos dalis. Oro e, erdvės naudotojai e, nėra tos erdvės savininkai, jie privalo taikyti galiojančias tai, taisyklės. Ir labai dažnai yra išskiriami atskiri e, oro erdvės valdymo klausimai ir tai yra neteisinga. Europos e, oro eis e, erdvę reikia traktuoti ir ją vertinti kaip bendrą, kaip vieną erdvę. Ir mūsų oro bendrovė šiandien yra mažiausiai konkurencingos pasaulyje. Ir šios bendrovės turėtų būti tvarios, kitaip apie kokį mobilumą mes galėsime kalbėti. Trumpai mūsų komitetas norėtų atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. BED2 ir BED2 plus yra skirti tam, kad būtų užbaigta tas e, bendros oro erdvės e, kūrimas Europoje. Ir tai, kad valstybės narės nesilaikosi ir pareigojimų, yra visiškai nepriimtina. Antra, kai kalbame apie oro eismo valdymo tinklą, turime nepamiršti, kad šis tinklas turėtų e, būti kuo efektyvesnės ir jame turėtų būti taikomos pažangiausios rinkoje esančios praktikos. Uh, ir tos praktikos yra visiems žinomos. Pavyzdžių pasaulyje yra nemažai. Toliau Cezaro e, e, naudojimas. Taip, iš tikrųjų veiklos e, rodikliai nebuvo pasiekti ir nemažai valstybių narių dabar bus už tai baudžiama ir tai yra neteisinga. Mes turime pakeisti savo požiūrį ir todėl šis pasiūlymas yra reikalingas. Mums reikia geresnio vykdymo, reikia atsiejimo, reikia požiūrį iš viršaus į apačią ir reikia nepamiršti, kad mūsų pagrindinis tiklas yra užtikrinti, kad oro erdvė būtų patogi naudotojams naudoti. Ir mums reikia bendradarbiauti su Europos komisija ir Eurocontrol turėtų gal peržiūrėti savo konvenciją tam, kad ji galėtų geriau bendradarbiauti su mumis. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas E, padarys atitinkamą spaudimą valstybėms narėms. Pirmininkas, dėkoju. Na kągi, jūsų nuomonė labai aiški. Na, ir e, kolegoms dabar norėčiau suteikti žodį po dvi minutės kiekvienam. Daug kas norėtų pasisakyti, ponas Rauteris pat tada ir turės atsakyti visus tos klausimus. Ačiū. Labai trumpai. Dabartinė situacija, kai egzistuoja 28 skirtingos nacionalinės sistemos navigacijos srityje, daugiau nei 60 oro eismo kontrolės centrų, ta situacija tikrai nėra naudinga, nes keleiviams vėluoja lėktuvai, išauga kaštai ir panašiai. Ir taip pat yra rimtų operatyvinių, operacinių problemų, su kuriamis susiduria oro bendrovės. Taip pat ir CO2 misijos dėl to yra didesnės. Taigi kyla klausimas, kodėl valstybės narės taip elgesi įgyvendinimo srityje. Priežastis, mano manimu, yra labai paprasta. Valstybėse narėse egzistuoja nacionaliniai monopoliai ir čia kuriamas privatus kapitalas. Ir aš manau, kad šis procesas reiškia, kad vis auga protekcionizmas tam tikrose uždarose uh, profesijose yra daug čia interesų ir turime nepamiršti, kad tai tiesiogiai yra susiję ir su tuo, kad dar vyrauja stereotipai ir iš ankstiniai nusistatymai. Tai irgi turi šiokios tokios įtakos. Bendro Europos dangaus gyvendinimas turi simbolinę reikšmę ir taip pat praktinę naudą norėčiau užduoti tris trumpus klausimas, klausimus. Dėl um, nuosavybės atsiejimo, teisinio atsiejimo, kalbant apie pagalbinės paslaugas, jeigu pažvelgtumėme į geležinkelių sistemą, kitas patirtis, matome, kad ir anksčiau buvo gyvenimo problemų ir aš manau, kad čia problemos esmė nėra ta, kad paslaugos nėra nepriklausomos. Aš manau, kad valstybės narės tiesiog nesilaiko savo atsakomybės. Jeigu veiklos mechanizmai būtų geresni ir pagalbinės paslaugos būtų geresnės, tuomet ir nereiktų e, numatyti to atsiejimo priežiūros institucijų vaidmuo yra svarbus įgyvendinant bendrą Europos dangų. Bet jeigu sutiksite su tuo, kad tai užtruks septynerius metus, taip septynerius metus niekas ir nepasikeis. Aš manau, kad laikotarpį reiktų sutrumpinti. Dabar kalbant apie e, konkretų sektorių ir susijusias e, pramonės šakas ir tuos, kurie tame sektoriuje dirba, jie susidurs su dideliu spaudimu ne vien tik tai bandydami įdėkti bendrą Europos dangų, bet ir dėl technologinių pokyčių, kurie yra labai spartus. Jeigu mes neparengsime bendrijos reglamentų dėl to, kaip ekonomiškai būtų galima įdėkti tą sistemą, tai bus tuomet kuriamos taisyklės, priemonės ir aš manau, kad reikia išsaugoti tą žmogiškai kapitalą, kuris yra sukauptas šioje srityje. Pirmininkas dėkoju, ponas Groš. Apie pevardų. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už šios temos pristatymą. Man susidaro toks dežavių įspūdis nes tarsi mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kad mes tarsi susitarėme su taryba ir komisija, bet yra valstybių narių, kurios nesilaiko to susitarimo. Todėl aš ir norėčiau apie tai paklausti spręsti, ar galima dabar pagerinti egzistuojantį pasiūlymą, bet tai iš tiesų e, nepagerins situacijos, ar komisija, ką komisija bando dary, bandys daryti per šį perinamąjį laikotarpį, ar įtaikys kažkokias sankcijas toms e, šalims, kurios ne, nevykdo įsipareigojimą, ar jį darys kažkokį spaudimą. Man atrodo, kad yra viskas labai paprasta. Ar jos e, valstybės narės turi arba pritarti ir vykdyti viską, kas yra dabar patvirtinta, e, arba tada reikia pereiti prie naujų taisyklių. E, mes turime nuolat turėti tikslą, kaip mes galėtume, būti, e, kaip mes galėtume užtikrinti saugesnę sistemą, veiksmingesnę sistemą, ekologiškesnę sistemą, kaip būtų galima geriau tauso, taupyti kaštus. Ir toliau kitas mano e, klausimas. Jūs žinote, kokios yra pagrindinės kliūtis valstybėse narėse. Žmogiškiai ištekliai turėtų ištikti, išlikti, e, tačiau žmogiškiai ištekliai yra susijus, susiję su tam tikrais e, kaštais taip pat ir ką komisija žada daryti čia šioje srityje. Ir Taip pat reikia kalbėti apie pajamas ir apie bendradarbiavimą Europos Sąjungoje, nes pajamos yra svarbus aspektas. Mes, pavyzdžiui, pagal Maastrichto pavyzdį matėme, kaip galima teikti atsakymus į tokias e, problemas, į tokius klausimus. Toliau kitas aspektas. Oro erdvė yra paskirstita E, į saugumą valstybinių lygmių, lygių ir į, e, skry, ir į oro transportą apskritai. Jeigu mes pasižiūrėtume į Europos Sąjungą ir pažiūrėtume, kiek oro erdvės lieka kai kuriuose, kai kuriuose regionuose, tai tuomet tikrai iškyla e, aktualų saugumo klausimai. Toliau kitas klausimas. Mes svarstėme savo koordinatoriaus e, pono Jeržambovskio pranešimą. Jis, kadangi koordinatorius tai pasisakė šiek tiek diplomatiškiau negu, bendras, e, negu tai padary, padarytų tiesiog parlamentaras, tačiau esminis dalykas yra tai, kokie būtų argumentai, kad valstybės narės e, pradėtų veikti ar jūs pateiksite kažkokių pozityvių argumentų. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Geziniai Maisner, prašau. Ups, ta, jetzt geht's. Dankeschön. Dėkoju. Peteri Vandalenai aš galiu pasisakyti trumpai, nes Matijo pasakė daug ką, kas mane domina. Iš tiesų e, situacija yra tokia, kad mes, Europos parlamentas, e, vieningai sakome, kad negalima toleruoti tokios, sistemos, kai, e, tokios situacijos, kai mums reikia vieningo europinio dangaus su atitinkomomis ekologiškomis nuostatomis, bet valstybės narės nesilaiko įsipareigojimų. Aš galiu suprasti komisiją, kodėl ji pateikė e, naują pasiūlymą, bet man keista, kodėl valstybės narės taiga pradėjo sakyti, mes norime įgyvendinti tą seną pasiūlymą, nors visi galutiniai terminai jau yra seniai praėję. Aš žinau, kad valstybėse narėse yra skirtingai organizuojama oro e, transporto sistema ir, ir būtent, pavyzdžiui, dėl to ir kyla problemų tarp e, Vokietijos ir Prancūzijos. Tačiau vien dėl to negali būti taip, kad mes neturime vieningo bendro europinio E, dangaus. Tai, ką komisija pateikė dabar, yra griežtesnis pasiūlymas, jeigu ji šiek tiek sujudins valstybės narės, tai aišku bus gerai, tačiau kita vertus reikia nepamiršti apie žmogiškosius išteklius, yra darbuotojai skirtingų sektorių ir jeigu mes norime veikti e, efektyviai, tai tuomet kyla klausimas, ar kiekviena valstybė narė turės išlaikyti esamas institucijas ar galbūt reikės pasiskirstyti užduotis. Tai ir yra esminis sunkumas. Ir kadangi buvo paminėtas atsėjimas, nes e, su šia problema esame susidūrę jau geležinkelio srityje, mes bandėme tuomet lyginti, kokios valstybės narės, kokias sistemas turi ir ką galima imti kaip pavyzdinę sistemą, kaip modelį ką būtų galima perkelti visai Europos Sąjungai. Taigi čia mes, aišku, turėsime nuveikti daugiau negu buvo padaryta. Dar paminėsiu bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, žinau, kad Prancūzija ir Italija puikiai bendradarbiavo, bet e, galbūt reikia kai kurias problemas e, spręsti šiek tiek kitaip. Vis tik man prireikė tų dviejų minučių, bet dabar jau baigiau, ponė pirmininkė. Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį poniai Foster. Um, Ačiū pirmininkė. Ir dėkoju komisijos atstovų už tai, kad jūs pas mus atvykote. Ši diskusija yra labai įdomi ir norėčiau padėkoti savo kolegai ponui Marinesku už tai, kad jis ją pradėjo ir dėkoju komisijai. Bet panašu, kad mes čia tik tai e, šnekame ir šnekame. Šis reglamentas dėl bendro Europos dangaus e, e, pasirodė daugiau nei prieš dešimt metų ir tuomet mes jam pritarėme šiame parlamente. Ponas De Palacio buvo tuo metu komisijos, komisaras atsakingas už tai. Ir tuomet daug kas kalbėjo apie tai, kad keisti didelės struktūras labai sunku ir aš tą su puikiai suprantu. Aš esu euroskeptikė. Ir e, aš manau, kad a, suverenumas nėra taikomas iš esmės oro erdvė ir mūsų vyriausybė pritarė bendro Europos dangaus e, e, e, įgyvendinimui. Šis dalykas yra mums reikalingas. Mūsų gamintojai, ypatingai tie, kurie gamina dėl aukštųjų technologijų automatinius įrenginius, nori prekiauti jais visame pasaulyje, todėl mums reikia Cezaro. 28 valstybės narės yra dabar Europos Sąjungoje. Jeigu me, me, mes norime, kad visos jos pasirašytų po šią iniciatyvą, tuomet mes negalime sakyti, a, iš tikrųjų, įgyvendinti ją bus labai sunku. Aš esu susitikus ir su profsąjungų atstovais, ir su pon, ponas Marinesko taip pat su jais bendravo. Be abejo, labai daug yra įvairių privačių interesų, yra konkrečių kažkokių. A, a, E, veiklos aspektų, bet nepamirškime tolesnės perspektyvos, jį turėtų mums rūpėti, nepamirškime ir, ir vartotojų. Kodėl vartotojai, keleiviai Europoje moka daugiau už o, o, lėktuvų bilietus, nei jie galėtų mokėti? Uh, Ir mes štai žinome ir nieko nedarome. Jei mes galėtume turėti tiesioginius skrydžius, jei galėtume mažinti degalų vartojimą, jeigu galėtume visų šių tikslų siekti racionaliomis, e, veiksmingomis priemonėmis, Tuomet ir nereikėtų kalbėti apie tai, ar e, reikia privatizuoti oro bendrovės ar ne. Ne, komisija minėjo, kad daug ką galima būtų daryti per valstybinės įmonės. Galima būtų taip pat aktyviau įtraukti ir reguliavimo e, e, institucijas. Valstybės narės privalo suvokti, kad tai yra svarbu ir jos privalomus paremti, kitaip mes tiesiog gaišime laiką. Ir jums leidus, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad oro erdvės lankstus naudojimas. Kai kuriuose valstybėse narėse oro erdvė ir taip jau lankščiai yra naudojama jau seniai. Bet yra ir kitų valstybių narių, kurios e, net neleidžia neleidžia naudoti savo oro e, erdvės nei civilinės, nei karinės aviacijos lėktuvams, net tuomet, kai ji būna visiškai tuščia. E, o tai galėtų pagerinti oro erdvės pralaidumą, pirmininkas. Žinau, Džekai, kad tu daug ką nori pasakyti, bet prašau baigti. Taip, tai to baigsiu. Ir todėl mes ir parengėme e, pranešimą savo iniciatyvą. Ir beje, šiam pranešimui parlamentas pritarė didelę balsų persvarą. Taigi e, jūsų keliami klausimai yra svarbus ir aš norėčiau sužinoti iš komisijos, kaip jūs ketinate e, stumti šį projektą į priekį, nes mes matome, kad valstybės narės sėdė rankas sudėjusios ir už tai mes visi tiek pramonė, tiek sektorius, tiek keleiviai labai brangiai mokame. Dėkuoju Jums už Jūsų kantrybę. Ponas Liuteris, mes turime apie 10 minučių Jums buvo pateikta nemažai klausimų, išsakyta buvo nemažai pastabų apie jūsų pasiūlymą ir gal jūs galėtumėt dabar per tas dešimt minučių pabandyti atsakyti į klausimus ir, ir sureaguoti į pastabas, nes turėsime baigti darbą pusę pirmos. Taigi, žodis jums. Ačiū. Ir ačiū Jums už įdomią ir turiningą diskusiją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti bendro pobūdžio pastabą, kuri yra susijusi su uh, keliomis temomis, kurias Jūs kėlėte šiandien. Apie tai kalbėjo ir ponas Foster ir kiti kolegos. Pane Foster ir kiti kolegos. Mes norime sukurti tokią aplinką, kurioje uh, Europos oro bendrovės galėtų išgyventi. Ir mes turime sistemą kurios struktūra yra tokia, kad aviakompanijos patiria pernelik daug išlaidų ir jos negali užsidirbti pelno. Ir gali atsitikti taip, kad Europa nebeliks transporto mazgų žemėlapyje. Oro transporto mazgų žemėlapyje. Uh, Ir gal reikėjo ir anksčiau jau pradėti pertvarkinėti oro bendrovės. Ir mes norime taip pat nusiųsti, aiš, nusiųsti aiškę politinę žinę valstybėms narėms. Ponas Marinesko visiškai teisingai kalbėjo apie tai, kad mums ko gero reikėtų daugiau galvoti apie principą iš viršaus į apačią. Nes toks principas suteikia labai aiškias gairės, labai aiškiai apibrėžia, kas už ką yra atsakingas. Ir mūsų iniciatyva bendras Europos dangus 2 plus ir yra skirta būtent tam, kad tokį principą galima būtų taikyti aktyviau. Man bus labai įdomu sužinoti jūsų nuomonę išsamiau ir mes iš tikrųjų galėsime čia dar varštelius labiau užsukti ir mes esame pasirengę diskutuoti apie tai, kas yra esminės paslaugos, o kas nėra esminės paslaugos. Jūs, pažiūrėjau, minėjote navigacijos paslaugas. Galima būtų dar visus šios klausimus svarstyti ir galvoti apie tai, kokia struktu, paslaugų struktūra mums būtų priimtiniausia. Bet vienaip ar kitaip mes džiaugiamės, kad jūs remiate mūsų uh, taip vadinamasis veiklos schemas dėl technologijų. Nemanau, kad galėčiau daug ką pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Ir visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie saugumo rodiklius, apie būtinybę didinti saugumą. Pane Kosulydės, jūsų analizė iš esmės atitinka ir mūsų požiūrį. Taip, mums reikia, kad e, e, Europos aviacijos saugos agentūra iš tikrųjų taptų e, tikrų europinių centrų, kuris rūpintųsi ir saugumu, ir aplinkosauga. Mums reikia sustiprinti šį aviacijos saugos agentūrą. Europos aviacijos saugos agentūrą. Tai stiprinti jos vaidmenį. Toliau, sąnaudos. Čia aš norėčiau Jums pasakyti štai ką. Mes kai kurias eurokontrolės funkcijas perdavėme Europos aviacijos saugos agentūrai. Ir paprastai eurokontroliai mokėjo rodvės naudotojai pagal maršrutų įkainius. Ir jei šių lėšų nepakaks, mes turime surasti būdų, kaip galima būtų taip pat čia panaudoti ir mokesčių mokėtojų pinigus. Čia reikia labai atidžiai, labai giliai pamastyti apie tai, kaip turėtų būti finansuojama priežiūra, e, ypač dabar, kai kai kurios, kaip minėjau, priežiūros e, funkcijos, oro kontrolės funkcijos yra perdodamos e, Europos aviacijos saugos agentūrai. Nežinau, reikia komentuoti tai, ką sakė ponas Kravčiuk, nes iš esmės man tektų tiesiog kartoti tai, ką jūs sakėte, nes jūsų pasisakymas buvo labai politinis, jūs nusintėt labai aišku politinį ženklą. Toliau, ponia, jūs kalbėjote apie žmogiškuosius, e, žmogiškai kapitalą ir mes žinome, kad jis yra labai svarbus ir turime daryti viską, kad jisai e, liktų Europoje. Ir vienas iš e, svarbiausių šio kapitalo elementų yra oro erdvės valdymo dispečeriai. Jei pažvelgsite į uh, JAV, pavyzdžiui, e, e, pamatysite, kad, e, kad oro erdvės dispečerių kontrolierių nėra Europoje daugiau nei JAV. Taigi, iš esmės, mes neturėtume čia kalbėti apie tai, kad mes Europoje turime per daug oro eismo kontrolierių. Uh, ir kad reikia jų skaičių mažinti. Ne, mes norime tiesiog, kad visa oro e, eismo kontrolės sistema Europoje būtų veiksmingesnė. Pone Goš. Pone, Graš yra, pone Groš yra sutarčių pažeidimo procedūra ir ta sutarčių pažeidimo procedūra bus ir toliau taikoma. Ji bus taikoma lygiai grečiai E, diskusijoms dėl naujų teisės aktų, bet man atrodo, kad tai yra vienintelis ginklas, kurį mes turime šiame kontekste. E, susi, tai yra ginklas susijęs su funkciniais erdvės blokais, su veiklos schemomis e, ir taip toliau mes turime pažiūrėti, ar nereikės čia taikyti būtent sutarčių pažeidimo procedūros. Žinote, kad komisijos vicepirmininkas Kalas kalbant apie šios klausimus, visuomet juos bando aktyviai spręsti ir bando daryti viską, kad komisija prisimtų savo vaidmens kaip sutarčių sergėtojos vaidmens. Kalbant apie oro erdvės paskirstimą, e, aš nežinau, kaip čia vadintųsi vokiška savoka, bet iš tiesų e, mes skatiname lankstesnį oro erdvės naudojimą Tai reiškia, kad mes turėtume daugiau negu iki šiol e, veikti šioje srityje, daryti viską, kad oro erdvė e, būtų atitinkamai paskirstita ir čia, aišku, didelį vaidmenį vaidins Eurocontrol e, kaip tinklo administratorius. Frau Meisner. Pone Meisner. Pradėsiu nuo to, ką jūs pasakėte galiausiai dėl bendradarbiavimo tarp Prancūzijos ir Italijos. Kalbant apie bendrą Europinį dangą, dangų 2, mes padarėme e, tam tikrų klaidų ir dabar e, atitinkamos valstybės turi bendradarbiauti, ne, nepriklausomai ar jos nori to ar ne. Bet dabar, ką mes siūlome, siūlome tam bet 2 plus pasiūlyme, e, tai yra būtent lankstesnė struktūra, kad galima būtų pasirinkti kitas bendradarbiavimo formas ten, kur jos yra prasmingos. Būtent to mes ir siekiame ir e, tokiu būdu mes e, spręsime e, šį klausimą. Į jūsų kitus klausimus aš jau atsakiau atsakydamas ponui Groš. Toliau grįžtant prie to, ką pasakė ponė Foster, Aš suprantu tą terminą, e, kurį jūs minėjote, paistalai. Ir irgi e, esu kartais nusivylęs kaip ir jūs, bet aš norėčiau jums pasakyti, kad tiesiog lietai viskas buvo daroma ir vyksta ir tai mūsų tikrai netenkina. Tačiau judesio yra ir per pastaruosius metus, šiek tiek vėliau netikėjomės, pamatėme šiokių tai tokių pagerėjimų. Ir jūsų intonacija parodė, kad jūsų manimų stiklinė yra beveik tuščia, mano matymų ta stiklinė jau yra gerokai užpildyta, dabar bandysime ją dar labiau užpildyti. Taigi bus teikiami papildomi pasiūlymai ir taip pat bus pažydimo procedūros taikomos kita, kita vertus. Ačiū pirmininkė, tikiuosi, kad atsakiau į kai kurios klausimus bent jau. Pone Ruiteri, dėkoju, kad atvykote, dėkoju, kad e, plačiai pakomentavote tuos klausimus, kurie yra susijęs su diskusijų tema. Taigi vis, visiems dėkoju, dėkoju kolegoms kad e, kantriai pakėlėte mano pirmininkavimą, dėkoju vertėjams ir trečią valandą pradėsime trumpus klausimus apie uostų paslaugas. Thank you.